progress. Thank you, you very much. You will have different answer, I guess. <laughs> Thank you, Chairman. Thank you very much for, uh, for this uh, exchange of views, and um, thank you very much. And we will proceed to the next, ja, wir, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, dem Tagesordnungspunkt 9, eine Anhörung über... Pereiname prie kito darbotvarkės punkto, devintojo. Kalbėsime apie lėšų įsisavinimą skirtingose valstybėse narėse. Pranešėjas yra Georgi Pirinski, kolega, Europos audito rūmų narys atsakingas jau irgi su mumis, veikia atvykę. Ir tuoj pasižiūrėsime, kas pirmieji kalbės. Pirmiausiai pranešėjas, panas Pirinski, tarsi vadini žodį. Thank you, Madam Chair. The Dėkuoju, ponė pirmininkė. Priežastis, dėl kurios reikėjo inicijuoti šį posėdį, šios klausimus, yra susijusi su prerogatyvomis, kurias turi komisija pagal bendrųjų nuostatų reglamentą ir ypač pen, dėl, pagal 58 straipsnį, tai būtent resursai, kurie yra komisijos dispozicijoje ir jos iniciatyvos, kaip tie resursai turėtų būti naudojami, tiekti pagalbą valstybėms narėms, leisti joms įsavinti, protingai įsavinti e, fondų lėšas ir komisija taip pat yra reikalinga už pasirašymo, e, stojimo pasirašymo e, fondų įsavinimus kandidatėse šalyse. Ir ginant ES finansinius, politinius interesus ir įsavinant biudžetą, parlamentas prašė komisijos pateikti techninę pagalbą valstybėms narėms ir palengventi keist, keitimasi gerosiamis praktikomis, kaip geriau įsavinti valstybinio Europos Sąjungos lėšas. Ir e, kasmetinėje ir specialiuosiuose ataskaitose komisija pateikė daug rekomendacijų šią prasme ir dėl to e, klausimas turėtų suteikti galimybę suinteresuotam šalims išsakyti savo nuomonę, kalbant apie komisijos prievalių e, gyvendinimą, kai komisija turi teikti pagalbą valstybėms narėms siekiančiams tinkamai įsisavinti es lėšas ir žinoma komisija ir pasirengus išsakyti savo poziciją ir išsakyti nuomonės. E, klausimų pavadinimas, aš manau, išreiškia pagrindinius tikslus ir uždavinius, kurių turime e, siekti. Tai yra visų pirma mėginti identifikuoti įvairias problemas įvairiose valstybėse norėse, kurios yra susijusios su ES viešai savinimu. Ir antras dalykas, žinome, nu, apie, numatyti sprendimus, kiek tai yra susijęs su komisijos vaidmeniu, pateikti pagalbą e, besiruošiančiams stoti šalims į kaip tinkamai savinti es lėšas. Gerbimi kolegos, ponė pirmininkė, aš manau, kad yra e, daug priežasčių e, mums šiandien labai rimtai aptarti šias temas, atsižvelgianti tai, kad e, sanglaudos politikos įgyvendinimas šio programavimo laikotarpiu stapčioje ir kelia atitinkamą susirūpinimą nuo šių metų vidurio lėšos pagal struktūrinius ir investicijų fondus, įsavinimas yra 27,7 procento, o išleistas kiekis yra 3,2 procentai. Jeigu palygintume šiuos skaičius su pastaruoju programavimo laikotarpiu 2009 metais, tai situacija yra visiškai kitokia. Ir apspręstas sprendimas yra 40,4 numatytas kiekis, o išleistas yra 12,6 procentai. Tai yra kelių, kelis kartus yra rezultatai geresni praėjusių programavimo laikotarpiu, o turėtų būti priešingai. Žinoma, yra visa įvairovė skiriasi situacija valstybėse narėse, tiek įsavintų lėšų yra daug gerų rezultatų pasiekusios šalis, kaip Lietuva, Graikija, Portugalija, kuris pasiekė 7 ar 8 procentus, o Austrija, Airija, Rumunija e, e, tik tai 1 procentą e, nepasiekė. O dar vienas aspektas yra įdomus įgyventinimo, įsavinimo E, lygis, e, pradinį po, pradinis planavimas kitiems metams, tai 16 metais buvo 46 procentai e, visų paraiškų įgyventinta, palyginus su numatytais skaičiais vėl mažiausia paraiškų buvo iš Niderlandų, Rumunijos ir Kroatijos, o daugiausia buvo iš Švedijos 194 procentai, Lenkija ir Suomija. Nenorėčiau aiškintis priežasčių ir kiekvienas iš mūsų turi galbūt savų, pastabų dėl priežasčių ir jos buvo išsakytos visoje eilėje specialiųjų ataskaitų auditorų serijoje, jie buvo aptarti įvairiose, įvairiomis progomis. Aš nenoriu apibendrinti šių dalykų. Mes turėtume tikėtis, kad bus veikiama pagal e, programas. Aš e, šiuo metu tik norėčiau atkreipti dėmesį į vieną esminį dalyką, kas buvo pastebėtas. Ir mano nuomonė, jį reikėtų atkreipti išskirtinį dėmesį. Komisijos komunikatas 2014 m. kovo buvo parengtas, tai yra ankstesnė sudėties komisija ir jie padarė sukrečiančią išvadą, kad e, ta vadinama konvergencijos mechanizmas, kurį sąjunga sėkmingai įgyvendino iki 2008, iki krizės, e, tas mechanizmas yra sustojęs ir tiesiog mm, yra žingsniai atgal daromi. Tai e, tokia pat išvada e, E, yra įtraukta ir į socialinį dokumentą pagal ES socialinę dimensiją, kurį e, komisija pristatė prieš porą mėnesių. Taigi atrodo, kad e, trečiųjų metų vidury, dabartinėme sanglaudos laikotarpyje, mes neišėjom iš tos neveikiam tos mm, blogos e, situacijos ir sanglaudos politika ne, ne tik neįgauna mm, pagreičių, bet e, situacija išlieka nepate, nepatenkinama. Ir netgi yra rimtų indikatorių, kad, yra, kad vyksta ta vadinama de mm, priešinga e, priešingas procesas negu sanglaudos politika. Taigi dėkui, laukiu įdomių diskusijų. Dėkoju. Iš tiesų yra gera priežastis, kodėl mes nagrinėjame šitą temą. Norėčiau padėkoti už pastangas, norėčiau iš karto suteikti žodį e, auditorumo atstovams. Kartais atsitinka taip, kad e, dirbam šiek tiek kitaip negu pagal numatytą programoje. Dėkoju, ponė pirmininkė, turiu pripažinti, kad Europos audito rūmai šiuo metu dirba rengdami e, specialią ataskaitą dėl lėšų įsisavinimo. Ir mes tikimės, kad iki kitų metų vasario pabaigos bus parengta ta ataskaita. Taigi aš kol kas negaliu dabar suteikti informacijos nei apie mūsų išvadas, nei apie mūsų rekomendacijas tiesiog iš savo pusės galėsiu pateikti keletą idėjų. Taigi pagrindinis dalykas, e, apie ką mes kalbėsime savo ataskaitoje, kad yra stebimos sisteminės lėšų įsisavinimo klaidos nuo 2000 metų e, ir jos prasideda nuo pat programavimo laikotarpio pradžios. Ir e, pažiūrėkime į dokumentą, kurį jūs patys patvirtinote iš, tai yra pamokos išmoktos iš atitinkamo ataskaitų, matome, kad po ES plėtros e, nepasikeitė e, lėšų įsisavinimo skaičiai. Apie 30 procentų lėšų yra išmokamos tada, kai pasibaigė programavimo laikotarpis. 2007-2014 metų programavimo laikotarpiu e, buvo e, po dviejų, trijų metų dar mokamos lėšos. Ir e, prie, priemonės e, apribo, atitinkamos priemonės buvo apribotos dėl tų mokėjimų vėlavimo. Jūs čia matote grafiką lėšų įsisavinimo ir mes matome, koks yra skirtumas tarp paskirtų lėšų ir asignuotų lėšų ir išmokėtų lėšų. Ir matome, kaip keičiasi atitinkamais programavimo periodais e, šitie skaičiai, bet e, vis tiek matome, kad skirtumas išlieka panašus, tik tai e, yra tam tikrų skirtumų priklausomai nuo valstybių narių. ką ir matote šioje skaidrėje. Ir e, lėšų įsisavinimas iš e, e, lėšų iš Europos regionų vystimosi e, fondo e, rodo, kad po septynių mes, mastu pasibaigus programavimo laikotarpiu tik 7 procentai lėšų buvo panaudotos. Taigi yra svarbus dalykas, kad būtų tinkamai išsisavintos asignuotos lėšos. Čia mes matome įsisavinimo e, skaičius skirtingais programavimo laikotarpiais. Prieš įvedant N plus 2 taisyklę, tai reiškia prieš 2000-2006 metų laikotarpį e, e, mokėjimai tęsdavosi keletą metų pasibaigus programai. 2007-2014 e, metų laikotarpiu galioja nauja taisyklė, ant plus 2 taisyklė ir pagal ją dviejus metus po programos galima mokėti lėšas. E, tokios potencialios išvados. E, visų pirma, e, komisija per vėlai patvirtina atitinkamą tvarkaraštį ir vykdomas programas. Ir kalbant apie regionų vystimosi fondą, mes matom, kad dėl to vyksta vėlavimas įsisavinant lėšas ir valstybės narės E, turi daryti skirtumą tarp e, pastangų, kurias reikia dėti ir tarp pasiruošimo e, naujam programavimo periodui. Ir e, per, komisija taip pat per vėlai pastebi, kad per lietai įsisavinamos lėšos. Taigi tokius dalykus reiktų pastebėti anksčiau. Ir nepaisant to, kad yra įvairios priemonės, ir įvairūs teisės aktai, jie vis tiek nepadeda e, užkirsti kelią šiom problemoms. Daugelis priemonių, kurias siūlo komisijos, e, iš tiesų, ir kurios turėtų padėti valstybėms narėms geriau įsisavinti lėšas, e, mažai orientuojasi į tikruosius rezultatus. Ir norint pagerinti lėšų įsisavinimo rodiklius, reikia pastebėti, kad dauguma priemonių taip pat yra taikomos per vėlai ir, ir tai gali būti, kad tos lėšų įsisavinimo problemos taip pat tęsis ir, ir artimiausių programavimo laikotarpių, e, kuris truks iki 2020 metų. Ir, kaip, ir galbūt kai kada reikia įsikišti, galbūt kai kada reikia perskirstyti fondus tačiau tą reikia daryti atsižvelgiant į strateginius e, programų tikslus. E, ir tas orientavimasis į lėšų įsisavinimą neturi pakeisti e, teisingo lėšų valdymo ir pastangų šioje srityje. Ir kalbant apie mūsų potencialias rekomendacijas, tai e, komisija. E, E, turėtų e, bandyti spręsti problemas, kurios susidaro dėl to, kad programavimo laikotarpiai persidengia. Komisija turėtų e, vertinti atitinkamas programas ir tuo, tuo, tuo metu, tuo laikotarpiu, kai programo, programavimo laikotarpiai persidengia, komisija turėtų labai iš anksto planuoti lėšas tam laikotarpiui. Tai reiškia, kad jau dabar jį turėtų ruoštis artėjančiam programavimo laikotarpiui. Taip pat e, komisija turėtų nuspręsti, kad e, skirtos lėšos turi būti baigtos naudoti baigiant, praėjus dviem metam pas, po programos pabaigos, o ypatingais atvejais praėjus trim metam. Ir taip pat komisija turėtų taikyti korekcinės priemonės laiku. Valstybės narės turi e, skirti daugiau dėmesio atitinkamoms ataskaitos. Ataskaitoms tos ataskaitos turėtų būti nebiurokratinės. Ne, ne ir e, taip pat turėtų būti inicijuotas e, specifinė e, darbo grupė, kuri padėtų spręsti šitas šitas, šitas problemas ir aišku, tai dažnai yra susiję su valstybių narių pajėgumais ir reikia nepamiršti, kad e, mes vertiname ne tik trumpalaikės, bet ir ilgalaikės priemonės ir veiksmus. Ir taip pat komisija turėtų e, patvirtinti tikslus ir atitinkamus rodiklius, e, į kuriuos būtų orientuojamasi, kai keičiasi e, veiklos programos. Reikėtų orientuotis į pagrindinį prioritetą ir e, reiktų palikti galimybę įsikišti. Taip pat komisija e, turėtų skelbti lėšų įsisavinimo duomenis e, tik tada, kai juos gauna ir kai jie yra deklaruojami, o ne, kai iš karto, o ne tik tada, kai yra išleisti. Ir šitas, šita uh, problema uh, gali persikelti kitus programavimo laikotarpius, reiškia su šita lėšų nepakankamo įsisavinimo problema bus susidurama ir ateityje. Tokios būtų mūsų rekomendacijos. Dėkoju. Mes jau laukiame jūsų ataskaitos bet aš jau galiu įsivaizduoti, kas joje bus parašyta. E, dabar turėčiau suteikti žodį komisijos regionų generalinio direktorato atstovui, bet matau, kad jo dar nėra. Bet nežinau, ar kas nors pavaduos. Also. Naja, ich war schon bereit, mir Sorgen um sie zu machen, ehrlich. Pradėjau nerimauti dėl jūsų. Bet sveiki atvykę. Kai tik galėsite pasisakyti iš karto ir galėsite pradėti kalb kalb kalbėti. Prašau, žodis jums. Oh, good afternoon and sorry to be late, but I think first... Labadiena. Iš tiesų E, labai atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju. Užtruko šiek tiek, kol, kol atvyko. Šiek tiek užtruko, kol, kol mus patikrino ties įėjimu. Dabar iš tiesų Europos komisija e, peržiūri fondų lėšų įsisavinimą. Kovo pabaigoje mus pasiekė įvairūs dokumentai, ataskaitos, bet tai užtrunka, kol viską peržiūri ir įvertini, kol bus uždarytos visos programos. Apie 20 pastabų sulaukiam dėl uždarimo Ir panašu, kad e, užtruks dar šiek tiek laiko, kol visiškai jis bus įvykdytas. Tuo pat metu vykdome ir ekspostų vertinimą, sanglaudos fondų ir regionės plėtros fondų. Tikrai nemaža investicijų graža užfiksuota, vienas euras išleistas generavo maždaug 3 eurus papildomus, taigi gana neblogas finansinis instrumentas, bent jau aš taip manyčiau. Iš tiesų beveik kiekvienas regionas e, Europos Sąjungos gavo naudos iš e, skiriamų lėšų 0,4 procentai BVP sudaro regionės plėtros fondų lėšos ES, gal tai nėra labai didelis skaičius, bet vis dėlto krizės akivaizdoje e, manome, kad tos lėšos buvo naudingai pritaikytos, be jų valstybės narės būtų žymiai labiau nukentėjusios. Ir pirmieji rezultatai parodė, kad apie 100 tūkstančių įmonių, mažų vidutinių įmonių buvo paremtos tomis lėšomis, 20 tūkstančių iš jų buvo startuoliai. Tai irgi labai svarbu krizės metu. Remiame taip pat mokslinius tyrimus ir inovacijas, naujas technologijas, jų pateikimą į rinką. 1,2 milijono darbo vietų buvo sukurta, bet iš esmės 3 milijonai galima sakyti darbo vietų, kadangi yra ir netiesioginis poveikis lėšų įsisavinimo. Eksportui irgi reikšmės turi e, lėšų panaudojimas, e, infrastruktūros tinklai yra plečiami kas turi įtakos taip pat e, miestų judumas skatiname, metro linijų tiesimą, papildomų maršrutų numatymą. Tai sujungia miestus su aplinkiniais regionais ir taip pat labai svarbios rytis e, yra švarus vanduo, atliekų tvarkymas, visur čia irgi yra panaudojamos ES lėšos iš fondų. Skaitmeninė Europa yra svarbus e, projektas, kai 15 milijonų net ES piliečių dabar jau gali naudotis plačiai juosčių ryšių. Dar kol kas atlikom tik pirminę analizę nuo, nuo balandžio mėnesio iki dabar, kiek spėjom padaryti, bet matyt dar gilinsimės į skaičius iki pat spalio. Dabar jeigu kalbėsime apie 7-13 metų periodą ir lyginsim su 14-20 metų laikotarpiu, tai iš 7-13 metų laikotarpio labai daug ko pasimokėme. Ir Europos audito rūmų atstovai nuolat organizuodavo diskusiją su parlamento nariais dėl to, kaip reikėtų per kitą laikotarpį dirbti. Jūs tikrai prisidedate prie veiksmingesnio fondo lėšų panaudojimo. Be abejo, su strateginiais tikslais investicijas taip pat reikia derinti, į juos orientuoti. Ir čia yra kai kurių mm, sąlygų, kurias reikia išpildyti, kai kurios jų būna horizontalaus pobūdžio, kitos susijusios su tam tikrais sektoriais, jeigu kalbėsime apie transportą. Tai yra kai kurių svarbių iš ankstinių sąlygų. Ir labai svarbus pasiekimas mūsų manimų yra išmanaus, išmanios specializacijos uh, iniciatyva. Čia jau tam tikrų skaičių irgi turime, kurie rodo, kad valstybės narės, kuriuose yra daug atokių, besivėjančių bendrą pragyvenimo lygį regionų, per tą išmanę specializaciją gali labai daug ką nuveikti. Ir bendradarbiavimas su suinteresuotais subjektais labai pagerėjo, suintensyvėjo dėl tokios specializacijos, bet ką ir įdomu pastebėti yra ir tai, kad pavyzdžiui Austrijos vienas regionų labai dėkingas buvo už, už, už tokią strategiją. Mes esam labai rimti partneriai ir tai yra puikus bendradarbiavimo pavyzdys, tikimės, kad tai ir tęsis. Ir, ir ne pirmas kartas, kai mes jau kalbame apie aiškius rodiklius, indikatorius, uh, veiklos įvertinimo. Iš tiesų, kol kas dar tų rodiklių rinkinys gal nėra tobulas, mes vis dar ieškome tinkamiausio metodo, kaip juos įvertinti. Aišku, negerai yra vidurio laikotarp, per, per laikotarpio vidurį juos keisti. Tiesiog turime pagalvoti dabar apie tai, kaip toliau siekti pažangos. Kol kas e, tas rodiklis yra 6 procentai, kaip ir nurodyta mano išplatinta informacijoje. Žinote, kad 5 procentai regioninės ir plėt, region, regionų plėtros fondo lėšų pasiekia miestus ir čia daug esame pasiekę rugsėjų turėsime ir kitus skaičius. Aišku, šiek tiek gal vėliau pradėjome taikyti 14-20 metų um, tikslus, dėl to jie tiesiog nusikėlė, bet tai buvo verta padaryti ir Helsinkis mums, mums dėkojo už tai, nes galėjo atlikti kai kurias investicijas ir, ir įvertinti bendrą vaizdą problemų susidariusių. Prognozė šiems metams įsisavinimo gal netokia, kokią įsivaizdavome, tačiau jau 180 milijardų yra investuota vietos įvairiems projektams. O ko galima pasimokyti iš 7-13 metų, kad komisija turi dirbti su visais regionais, su valstybėmis narėmis ir turi daryti viską, kad e, nekiltų tokių problemų kaip e, įvairus traktavimas gairių nevienodas. O 14-20 metais kaip tik stengim, stengsimės tą linkmę dirbti Ir tai, aišku, parodo taip pat ir, kad, kad e, su valstybėmis narėmis tą ryšį palaikome. Aš kaip tik ką tik grįžau iš Bukarešto, kur svarstėme, formulavome veiksmų planą dėl lėšų įsisavinimo keblumų. Su Kroatija dirbame taip pat. Tai yra šalis, kuri sulaukia tikrai labai nemažai lėšų iš mūsų fondų. Ir turime pilot, pilotinių projektų, bandomųjų projektų vykdomų Lenkijoje. Prašiau besiverčiančiuose regionuose, Rumunijoje taip pat. Ir speciali programa stebėsenos generaliniam direktorate yra numatyta leidžianti analizuoti programas, vertinti, kurių būklė yra netokia gera, kur ką reikėtų patobulinti. Ir turime pasižiūrėti, ką galima padaryti, kad e, jas būtų galima programas įgyvendinti kokybiškiau. Skaidrumas be abejo yra vienas svarbesnių principų. Mes tikrai nebadome nieką pirštais, tiesiog vis primename, kad yra tinkama platforma. Ir, ir, ir, ir tai yra daroma tik tam, kad, kad parodytumėm kitiems, kur yra tie gerieji pavyzdžiai, kaip kam ką sekasi daryti. Per kitą laikotarpį valstybės narės turės prisimti jau daugiau atsakomybės, formuodamos savo poreikius ir, ir per TAEX mes vykdome vertinimus tarpusavio su Europos investicijų banku, dirbame su kompas programa ir tikriausiai grįšime dar prie jos įvertinimo. Bet aišku, kad ir trišaliai susitikimai su komisija ir valstybėmis narėmis yra labai svarbus čia ir baigsiu, nes kitaip matyti ir išjungsite man mikrofoną. Taigi ačiū už suteiktą galimybę šiek tiek paaiškinti situaciją. Ja, danke schön. Ja, ich war versucht, Ihnen das. Ačiū. Iš tiesų, labai gundė tą galimybę išjungti jums mikrofoną, kadangi man susidarė įspūdis, kad ne visai kalbėjote apie įsisavinimą. Tiesiog reklamavote struktūrinius fondus, aišku, galima rinktis uh, kalbėti ir apie tai, bet turim kalbėti ir apie įsisavinimo problemas. O jeigu, pavyzdžiui, įmate Rumuniją, tai tai labai probleminė kandidatė visada buvo ir nuo 2000. Nuo 2000 metų e, tos pačios problemos mūsų lydi ir Europos audito rūmų ataskaitose tas atsispindi nuolatos. Tai nemanau, kad administracinio pobūdžio priemonėmis tą galima kažkaip paaiškinti, juk yra ir specialiosios ataskaitos auditorumų teikiamos, kur yra įvertinamas tikslingumas lėšų panaudojimo ir ten tikrai labai daug abejonių kyla dėl kai kurių dalykų, pavyzdžiui, kas vyksta uostuose, su vandens keliais, kas susiję Tai labai rimtai norėtųsi pasvarstyti, išgirsti regionės plėtros reikalų generalinio direktorato nuomonę dėl įsisavinimo problemų. Nes valstybių narių situacija skirtinga, taip, tačiau yra ir bendrai vertintinų aspektų kai kuriuose regionuose panašu, kad tiesiog per daug lėšų iš struktūrinių fondų, kitur jų trūksta. Kartais beveik už nieką skiriama, skiriamos tos lėšos, kitur labai rimtiems projektams jos neskiriamas, bet nenoriu niekam užbėgti už akių. Dabar žodis pranešėjai, ponė Pirinski. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ar galiu pasisakyti dabar, ar galbūt pabaigoje? Klausimus. Na, aš taip pat maniau, kad galbūt ponas Popins ne visai aiškiai išaiškino, kokia yra šito klausimo mm, prasmė, nes niekur mm, nėra parašyta plane darbo Turkija, kad, tai yra, kad klausimai susiję tik tai su 13-17 e, metų laikotarpiu ir jis pats darė nuorodą į mm, atvirus duomenis, kurie pateikė skaičius dabartiniam programavimo laikotarpiu Ir aišku, gaila, kad jis negalėjo būti kartu su mumis anksčiau, anksčiau atvykti, kadangi vienas tai iš klausimų, kurį norėjau iškelti, buvo ir tai, kad šiame programavimo laikotarpyje įsisavintų lėšų dydis yra 3 kartus mažiau negu procentai ankstesnė laikotarpį. Ir jis pats um, greito pristatymo pradžioje paminėjo probėgomis, kad pati komisija buvo šiek tiek nusivyliusi, kiek aš suprantu, jeigu gerai atsimenu to žodžius, komisija nusivylė to, kaip vyksta įsavinimas, bet apskritai buvo jaučiamas komisijos pasitenkinimas savimi, kad viskas vyksta taip, kaip turėtų. Mano klausimas būtų toks, ar tai yra tai, kad daugiau viešųjų ryšių darbas, kurį dabar komisija atlieka šiame, šiuose klausimuose, ar jie nelabai žino, kokios yra gilios ir kokios yra e, svarbios sisteminės problemos. Tai bendro pobūdžio klausimas. Nemanau, kad verta leistis į detalės ir, žinoma, siūlyčiau, kad e, ponas Gerens iš audito rūmų e, pateiktų savo skaidrės ponui Popins ir jis pateikė labai svarbių, svarių pastabų ir, ir rekomendacijų, konkrečiai įrodom, įrodydamas, kad komisija turėtų daugiau pasistengti įsavinimo srityje. Žinoma, ponė pirmininkė, aš žinau, reikia žinoti, kad įsavinimas yra veikla, kurią užsima komisija ir valstybės narės. Reikia aiškiai suprasti, kad turi būti aktyvus skaitimasis nuomonėmis ir ponas Popens minėjo, kad komisijos veiksmai rodo, jog yra ne vien tik tai žinios, bet ir gerosios praktikos, kurias, kuriomis galima pasinaudoti bet aš manau, kad yra komisijos prievalė ir CPR ir ypač 58 straipsnis reikalauja, kad komisija aktyviai veiktų su valstybėmis narėmis ir dalyvautų plačiai veikloje, kad įsavinimas nebūtų tokio ligmens, koks yra dabar. Dėkui. Dėkoju, daugiau norinčių pasisakyti nematau, tai norėčiau kreiptis į ponus Gretin ir Popens. E, galbūt e, pra, leiskime pradėti pon, ponui Gretin. E, atsiprašau, suteiksiu žodį dar kolegijai Ajala Sander. Kalbėsiu ispaniškai. Norėjau tik tai kai ką pridurti prie to, ką pasakė pranešėjas, taip pat ir šiais laikais, kai, kai e, vyks dėrybos, kai mūsų laukia dėrybos dėl e, kitos daugiametės finansinės programos, dėl Brexit ir taip toliau, mes turime nepamiršti, kad mes turime kalbėti ir taip pat apie istoriją, apie ankstesnių programų lėšų įsisavinimą. Ir tai ypač susiję e, su valstybių narių sprendimais e, dėl tam tikrų priežasčių vykdyti bendrą finansavimą. Ir dažnai jos pasirenka, kad europinės lėšos būna kaip toks atsarginis rezervas. Ir tai e, galbūt yra susiję taip pat ir su dėrybomis komisijoje dėl makroekonominių sąlygų. Taigi jau e, dar e, šitas procesas nebaigtas ir aš norėčiau užduoti e, ko, ponui Popens klausimą. Kaip šiais 2017 metais valstybės narės galėtų dar uh, e, pasitelkti šitą lėšų įsisavinimo ar neįsisavinimo rodiklį, kad turėtų galimybę e, dar panaudoti tas lėšas. E, dėkoju. Prašau, ponė Gretin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs pasakėte visą esmę. Pritariu jums. E, kartais trūksta poreikio analizės, o kai kada būna ir per daug pinigų. Atskiri regionai nežino, ką jiems daryti, ką jiems prasmingo nuveikti su jiems skirtomis lėšomis. Todėl kalbėdami apie kitą programavimo laikotarpį mes turėtume pagalvoti, kaip išspręsti tokią problemą. E, taigi reikia daugiau ryšto ir drąsos, prašau, ponė Popins. Thank you, Dėkoju ir norėčiau padėkoti už jūsų komentarus. Aš visų pirma norėčiau pakalbėti apie dvišalės dėrybas ir rezultatus ir e, komisija e, turi gerą požiūrį ir aš norėčiau pritarti ponui Gretins, kad reikia labiau išanalizuoti poreikius ir mes tą pradėjome daryti jau prieš du metus, taigi mes pe, prieš E, šį periodą galime pasakyti, kad taip pat bus kažkoks vėlavimas, bet mes e, nuo pat pradžių bandome praktiškai žiūrėti į šį klausimą ir taip pat norėčiau padėkoti auditorumams už tai, kad jie pripažįsta ir kad, e, už tai, kad naujasis programavimo laikotarpis turi naujus elementus, nu, geresnį programavimą ir viskas vyksta lėčiau negu anksčiau, ne dėl to, kad vyksta daug dėrybų, bet dėl to, kad mes e, iš naujos, naujo reglamento nagrinėjame visas įmanomas detalės ir mes turime atitikti atitinkamas sąlygas. Mes turime e, atkreipti dėmesį į visus įmanomus dalykus ir e, tai e, leis kokybiškiau investuoti, turėti geresnį poveikį, bet dėl to tai užtrunka. Ir aš jau pradžioje sakiau, kad yra labai svarbu kalbėti apie kokybę ir manau, kad jūsų komitetas geriausiai tai supranta. Lėšų įsisavinimas yra svarbus dalykas, mes analizuojame finansinius duomenis ir e, aš rytoj ryte vėl informuosiu apie e, tai, kad per lietai vyksta lėšų įsisavinimas, nes tie duomenys, kuriuos mes dabar lengiame, ren, e, renkame, e, rodo, kad e, lėšų įsisavinimas vyksta lėčiau, bet e, kokybė projektų yra geresnė ir e, mes matome progresą bent jau šioje srityje. Taigi galiu pasakyti, kad yra elementai, e, E, kurio e, komisija nepalaiko, pažiūrėjau, N plus 3 taisyklė, bet tai yra e, būtent tas reglamentas, tos taisyklės, su kuriomis mes e, dirbame ir mes bandome pasiekti kiek įmanoma daugiau, kiek įmanoma geresnių rezultatų. Ir aš jau minėjau, Rumunija ir Kroatija mes turime atitinkamus duomenius ir e, Ir dauguma e, šalių pasiekia beveik 90 procentų lėšų įsisavinimo, galbūt tik tai Graikija turi daugiau problemų. Ir dabar baigiamas vienas programavimo laikotarpis. E, aš buvau Kiprė, Baltijos šals, valstybėse e, ir žinau, kad mažesnės valstybės turi galbūt kitokias problemas negu didesnės. vakar kaip tik baigė su, darbą su paprastinimo grupė. Mes žinome, kad net ir pagal šį naują reglamentą mes ga, turime galimybių kažką supaprastinti. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad spalio mėnesį bus surinktas seminaras ir mes nagrinėsime ši, šią temą. Mes galėsime pateikti gerus pavyzdžius iš supaprastinimo. E, Beje, tą pat galima pasakyti ir apie omnibus e, direktyvą. Galiu pasakyti, kad mes nuolat galvojame apie tai, ką būtų galima patobulinti. Ir manau, kad mes taip pat prisidedame prie gero šio laiko tarpio mm, lėšų įsisavinimo. Ir dabar mes dirbame pagal naują reglamentą, mes e, dirbame su kitais fondais, e, su kitais generaliniais direktoratais, mes e, kas, kas savaitę susitinkame su kitų generalinių direktorato atstovais ir mes nuolat kalbame apie tą e, supaprastinimą, taip pat aptariame ir kitas didesnės problemas, nes reikia dar daug nuveikti, kol pasiruošime periodui po 2020 metų. Mes esame labai aktyvus, labai glaudžiai bendradarbiavame su valstybėmis narėmis, su jų atsakingomis institucijomis. Taip pat įvedėme atitinkamas kontrolės priemonės, pavyzdžiui, e, tas, kurios ir, pavyzdžiui, e, e, dėl valstybės paramos. Taip pat mes stengiamės panaudoti techninę pagalbą ir tokiu būdu, pavyzdžiui, mes galime padėti spręsti klausimus, kai kai ne visada galima pasidė, pasitikėti nacionaliniais biurais. Taigi mes turime tokias pagalbinės programas, e, glaudžiai dirbame, bendradarbiaujame e, su jų valdytojais. Taigi e, mes daug darome. Taip pat žinote, kad e, buvo sukurtas naujas fondas, EFSI yra kitos programos, pavyzdžiui, ho, Horizontas, kur yra panašios galimybės, taigi mes tengiamės išvengti duplikavimo, persidengimo e, tam tikrų projektų atveju ir aš galiu e, pasakyti, kad mes dedame visas pastangas, visi mūsų skyriai yra e, mobilizuoti ir e, e, dabar, dabartinis lėšų įsisavinimas, e, mes kalbame apie kokybišką lėšų įsisavinimą ir tai yra e, mūsų pagrindinis tikslas. Ir man atrodo, kad gal mes grįšime prie šitų klausimų dar, bet reikia nepamiršti ir e, šalims skirtų rekomendacijų, specifinių rekomendacijų, reikia nepamiršti makroekonominių sąlygų, e, bet yra taip pat svarbu, kad mes e, turėtume ryšį su struktūrinėmis reformomis valstybėse narėse, jeigu mes nustatome e, tikslus. Ir taip pat e, reikia nepamiršti, kad mes pateiksime sanglaudos ataskaitą ir manau, kad jūs pamatysite, e, kokios yra mūsų išvados, kalbant apie laikotarpį po 2020 metų. E, ir aišku, kai ką reikia keisti ateityje, bet taip pat turi išlikti ir testinumas. Ja, danke. Ich muss jetzt wirklich sagen. Dėkoju. E, dabar turiu pripažinti, kad šiuo metu klausimų neturiu. Nesu tikra, ar mes kalbame apie tuos pačius dalykus, bet galbūt mes dar turime laiko tą išsiaiškinti. Ir manau, kad nėra prasmės vėl uždavinėti e, tos pačius klausimus. Mes bandysime panagrinėti studijas e, susijusias su valstybėmis narėmis, o dabar. E, E, suteiksiu, norėčiau suteikti žodį ponui e, Kriesen. Gregersen, kuris yra Danijos atsakingosios institucijos atstovas. Norėčiau pasidžiaugti, kad jūs e, atvykote pas mus. Prašau, žodis jums. Ačiū. Ar veikia mikrofonas? Taip. Džiugu, kad galiu dalyvauti posėdėje. Jau labai tikrai džiaugiuosi galimybę Jums kalbėti. Jau keletą metų kruošius klausimus. Ir per įvairius programavimo procesus ir parengiamusius darbus įsitraukė, tačiau iš esmės jums kalbu kaip vertintojas. Žinote, kad Danija yra tik viena struktūrinių fondų valdymo tarnyba, struktūra atsakinga ir už e, RPF, ir už ESF. Ir tai be abejo lemia ir šalies dydis, ir sumos, kurios mus pasiekia. Stengiamės visada kritiškai įvertinti, kur lėšų poreikis tikrai egzistuoja. Tikriausiai visi žinote, kaip atrodo Danija, bet čia dar matote ir regioninius centrus kelis kam aš kalbu apie tos regionus ir tam, kad e, augimo tie formai tokie mūsų sudaryti reprezentuoja partnerystės, e, partnerystės sudaromas tarp regionų, politikos ir, ir privataus sektoriaus atstovų ir tada iš tam tikros sumos per tos septynerius metus gali būti pasitelkiamos lėšos. Regioniai sekretoriatai, kaip čia matote, paragina tos formus e, teikti paraiškas, formuluoti projektų esmę, tai yra ta kūrybiškoji pusė Ir ar tai būtų ERPF ar ESF lėšos, pasitelkiama aišku ir išmanios specializacijos programa, kad būtų galima atitinkamą specializacijos strategiją įgyvendinti. Ir tada matyti, kurie yra keli laimėtojai pagal tuos sudarytus kriterijus ir uh, laimėję projektai pasiekia mus. Mes esame tie, kurie skiria lėšas. Iš esmės darom tą nelabai smagų darbą gal. O, o regionai labiau gal tų laimingųjų pusėje yra. Jie kuria tos projektus ir ir formuluoja įvairias idėjas. Tas teisėtumas ir stebėsena lėšų panaudojimo jau sudėtingesnis darbas, e, netoks malonus tenkantis mums, mano institucijai. Įgyvendinimas, aišku, susijęs su atsakomybės prisėmimu ataskaitų teikimas labai svarbus ir pažanga, kurią galima pasiekti. Tai ta partnerystė su įvairiais subjektais, su žmonėmis yra labai svarbi. Ir per septynerių metų laikotarpį visiškai prisimama atsakomybė už vykdomus projektus. kokiu pamokų galima išmokti iš mano mažytės kuklios šalies. Tai yra šiaurės vakarų Europos valstybė. Gal jums nelabai daug pažįstama, bet bent jau tiek faktų apie ją žinote. Kas svarbiausia mums yra tai, kad įsisavintos lėšos sukeltų maksimalų įmanomą efektą, poveikį. Taip pat ir investuotojų mes nepamirštame, nes ta veikla, veikla nėra visiškai be rizikos. Jis susijusi su rizikos prisėmimu projektų vykdytojai prisėima tą riziką, kuris susijusi su, kad ir ES lėšų panaudojimu jų projektams. Siekiame, kad klaidų rodiklis būtų kiek įmanoma mažesnis arba jų nebūtų visai. Ir vykdome tiesiog kasdienį sunku darbą stebėsenos, derinimo, bandome naudos gavėjams būti pagalbininkai ir leidžiame jiems prisimti tą atsakomybę, tą grėsmės lygį tam tikrą. Taip pasiekėme, kad lėšos, kurios yra skiriamos iš fondų, iš tiesų būtų veiksmingai panaudojamos. Toks ir yra pagrindinis tikslas. Iš tiesų labai sudėtingi klausimai. Kodėl kartais lėšų gavėjai patenkinti tuo, kaip viskas vyksta, kaip, kaip lėšų skirimas valdomas ir įsisavinamosios. Kartais ne, aš įvardėjau keletą dalykų, kurie man atrodo svarbus. Turi būti aiškiai pradžia ir, ir bent kažkoks iš ankstinis programų patvirtinimas. Pavyzdžiui, pradedate 12 metais kokį nors projektą ir norite, kad 14 metais jau viskas būtų atlikta. Tai ne, nepradedi 14 metais visko daryti, kol viskas bus sutvarkyta, suderinta. Pradedate programuoti, viską planuoti anksčiau. Ir laikui bėgant, štai jau turite tada visiškai paruoštą projektą, kurį galima tvirtinti, vos tik prasideda naujas programavimo laikotarpis. Taigi mes palaikome tą partnerystę su programos dalyviais dar, dar iki programavimo laikotarpis yra atėjęs, iki būna patvirtintos tos lėšos. Mes jau turinio prasme dirbame anksčiau. Ir, ir galvojame, ką Danija per tuos septynerius būsimus metus galėtų nuveikti kam apskritai struktūrinių fondų lėšas naudoti Danijoje. Jos yra siejamos su tam tikromis vietovėmis. Kitur ES matyti skirtingą praktiką ir požiūris į regionus. Mes tengiamės įvertinti produktivumą, našumą regionų. Ir tada matyti, kad yra tokių regionų, kurie pirmauja ir tokių, kurie šiek tiek atsilieka jeigu vertinsime būtent tik tokią ūkinę veiklą. Ir tada skiri lėšas į tuos e, regionus, kur, kur bedų yra daugiausia. Ir, ir ne tiems pagrindiniams būtinai regionams skiriamos lėšos, o būtent tiems, kuriems reikia dar pasitempti kur, kur nėra jau Kopenhaga ar Frankfurtas ar koks kitas didžiulis miestas. Tada administracinė bazė jau būna pasirengusi nuo pat pradžių. Žino, kaip dirbti. Regionai, kurie plėtoja tuos projektus, jie turi žinoti, pagal kokias taisyklės tai darys. Jiems turi būti duodamas startas, tam tikrą prasme, leidimas veikti. Taigi regionai iš esmės iš anksto jau nu, dirba kai kurios darbus, atlieka juos, mes juos vertiname ir jeigu manome, kad kažkas vyksta per lietai, tada per stebėsenos komitetą yra galimybė pateikti jiems pastabas ir, ir paraginti veikti sparčiau. Taigi mes situaciją nuolat stebime. Tas pats pasakytina ir apie kofinansavimą ir tikslus. Reikia tinkamų paskatų, deramų priemonių nuo pat pradžių taikomų. Taip pat vyksta dialogas, kas irgi yra svarbu. Dialogą galima vadinti įvairiai, bet jis turi vykti, vykti tarp didžiai regio kontaktinių taškų, tarp augimo tų formų, taškų, numatytų partnerysčių, dalyvių ir iš padarytų klaidų stengiamės mokytis ir tęsti visą šį procesą. Niekada negali sustoti. Ir kad, kad ir kaip būtų, vis tiek dialogas turi tęstis, klaidos turi būti taisomas ir aš bent jau negaliu pasakyti, nors jau 20 metų, daugiau nei 20 metų, nuo 94 metų dirbu šioje srityje, kad dialogas su, su komisijos kontaktiniais centrais, su auditorumais visada buvo puikus, kad visada buvo siekiama tų rezultatų Tai tikrai buvo ir geresnių, ir, ir, ir prastesnių laikotarpių. Jeigu kalbam apie įsisavinimą, lėšų panaudojimą, tai jau sakiau, kad tas iš ankstinis programų paleidimas yra labai svarbus dalykas. Man asmeniškai irgi yra svarbu žinoti, kad štai yra rengiami kokie nors labai svarbus Danijai projektai susijęs su infrastruktūra, su verslumu, kompetencijų plėtojimu, ilgalaikė, trumpalaikė perspektyva. Bet geriausia, ką gali padaryti, mėgindamas įsisavinti lėšas, yra e, kurti tokias programas ar projektus, e, kurio, kurie susiję su plėtra. Ir jokia krizė neturėtų sustabdyti tų ilgalaikių tikslų. Partnerystė vadinasi turi būti visą apimanti, išsami ir sutelkta į tuos tikslus, kurie numatyti programoje. Tai yra ir politinis suinteresuotumas, ir, ir verslo subjektų suinteresuotumas. Žinome, kur link norime nueiti, kokios inovacijos mums svarbios, kokia ateitis mūsų yra piešiama ir tada įgyvendiname visą tai, žvelgdami ilgalaikę perspektyvą. Reikia taip pat ir e, priemonių tinkamų, čia tai vadiname teršėjas moka principo priemonėmis. Jeigu kažkas nepavyksta laiku, turime, ar, ar kažkas nepavyksta taip, kaip turėtų, turime greitai sureaguoti ir stebėsenos komitetas be abejo tą ir daro. Su regionų sekretoriatais dirbame ir palaikome ryšiai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį yra galbūt tai, kad kai pasirodo valstybių narių teikiami skaičiai iš ankstinės tam tikros sumos skirsimos, jos gali būti pasyvios, nebūtinai aktyvios. Taigi, ką reikia žinoti iš valstybės narės pirmiausiai vertinti, kiek tų kontraktų, sutarčių yra jau sudaryta. Nes mes iš tikrųjų tik tuos, tas sudarytas sutartis įvertiname, o yra dar ir laikotarpis prieš programavimo laikotarpį. Ir mūsų parlamentarai, pavyzdžiui, ima kelti tos klausimus, kaip čia toliau bus, Štai čia ir čia reiktų pasitemti, pasivyti kai kuriuos terminus ar panašiai. Taigi vėliau jau vertiname sutarčių skaičius su, sudarytus su naudos gavėjais. Ir matome, kokia pažanga yra padaryta. Tai yra bendro pobūdžio įsipareigojimai iš pradžių Taip, lėšos yra skirtos, bet e, tai gali būti ir kontraproduktyvu. Tiesiog pa pasyvi viso reikalo pusė. Taip pat reikia nuolat palaikyti dialogą dėl bet kurio prioriteto, kurį išsikeliate su atitinkamu regionu, kad paraiškos būtų teikiamos Ir ta stebėsena turi būti vykdoma reguliariai, kas savaitę, kas mėnesį. Ir tikrai būna, kad aš atvykstu į vieną ar kitą miestą ir yra kalbama apie lankstumą, paprastinimą, visus tuos dalykus, su kuriais visi sutinka, bet realiai nežino, ką jie reiškia. Visi tik sėdi, linksi tai girdėdami. Tai yra toks žodžių rinkinys, kratinys, kurį lik ir vertiname, integratyvus požiūris, įtraukus požiūris, iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų, paprastinimas. Žinote visi tas savokas, tos terminus. Čia kaip kokį bingo žaidimą galėtumėme žaisti jau su tais e, terminais. Bet iš tiesų kiekvienas šių žodžių turi kažką reikšti realiai. Neužtenka, kad aš ir, ir tarkime, mano ministras Kopenhagoje žinome, kas yra lankstumas ir kam jis reikalingas. Tai visi tą žinome. Kai kam lankstumas reiškia, kad, e, pavyzdžiui, valdymo, lėšų valdymo ar, ar skirimo tarnyba vieną ar kitą dieną neturi tiek daug darbo, nes, nes mažiau projektų ją pasiekia, mažiau ką reikia daryti. Gal tai irgi yra lankstumas. Bet man nelabai patiko, pavyzdžiui, tai, kas susijęs su miestai, su miestų strategijomis, kas nuskambėjo ir šią šiandien. Mums tas lankstumas pasirodė reikalingas būtent ta prasme, kad, kad gal galima būtų tas lėšas visai kitur panaudoti. Bet buvo pasakyta ne, tai turi būti skiriama tam ir tam. Ką mes e, norėjome padaryti tai? Pasakyti gerai, 5 procentus numatysime, jeigu komisijai taip norisi, o paskui norėsime, kad kuri nors valstybė narė patvirtintų tokios programos veikimą iš anksto, kad būtų aišku, kaip čia toliau bus. Kad būtų parodyta jau įgyvendinimo metu to lankstumo. Kuo nekantresnis esi, galbūt net ir blogiukas, tuo, tuo geriau prižiūri gyvendinimą kartais. Dar keletas minčių dėl į rezultatus orientuotos veiklos. Visa Europa labai pamėgo kalbėti apie į rezultatus orientuotą veiklą. Tai skamba labai gražiai, bet tai reiškia, kad kiekvienas projektas turi atitikti standartą, kai bet kurios lėšos, bet kuri suma yra susijusi su konkrečia veikla, su konkrečiu rezultatu, ilgalaikiu rezultatu ir, ir trumpalaikiu. Tai yra į rezultatus orientuota veikla iš esmės. Tai Bruselėje gal tik kalbam apie tai ir Kopenhagoje gal tik tai kalbam apie tai, bet mano tarnyboje mums šie žodžiai kai ką reiškia ir praktiškai. Taigi projektai vykdomi vardan to orientavimosi į rezultatus turi atitikti labai rimtus kriterijus ir prielaidas dėl to. Nes Negalim sakyti, kad tiesiog duokit man tos 500 milijonų ir čia sukursime stebuklą ten ar ten. Turime labai rimtai viską įvertinti, konkrečius etapus. Ir tada ir pasiekėme tų geresnių rezultatų, bet gali būti, kad dėl to bus sudėtingiau įsisavinti lėšas, kadangi kai kurioms valstybėms narėms gal reikės dar daugiau laiko, kad jos suvoktų tą principą. Ir, ir bent kol kas labai daug dėmesio skiriama yra tam maksimaliam efektui, maksimaliam poveikiai. Ir, ir aš tai sakau kaip viešo sektoriaus tarnautojas, ta, tarnautojas mažos valstybės, kasdien dirbantis su šiais dalykais. Ir dėkoju visiems mūsų ko partneriams, kurie nuoširdžiai su mumis bendradarbiavo, bendradarbiavo šitiek daug metų. Ir tikrai visą laiką buvo įdomu čia dirbti. Dėkoju. Dėkoju, ponė Gregersen. Mes taip pat džiaugiamės, kad jūs atvykote pas mus, nes būtumėm kai ko nesužinoję. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Algro. Atsip... Atsiprašau, kad e, prašau, bet man reikės e, išeiti, norėčiau dabar atsakyti klausimus. Na, neturiu jokių kritinių klausimų, tai noriu pasakyti štai, kad jeigu teisingai išgirdau, jūs teikite, kad jūs čia lankotės pirmą kartą. Aš manau, kad yra pats laikas, kad jų, jūs reikėjo pakviesti. Ir priežastis, dėl ko tai sakau, kad tai yra būtent e, tai, kaip turėtų būti elgiamasi su mūsų pinigais. Turėčiau tokį praktinį klausimą, esminį klausimą. Jūs teigiate, kad yra nuolatinis besitėsantis dialogas su regionais, e, žmonėmis vietoje. Ar tai taip pat apima ir tokį abipusį bendravimą? Kas reiškia tie bendrėjai principai? Kai jūs minėjote, kad visi žinome terminus, bet ką jūs suprantate tuo žodžiu, ką reiškia lankstumas ar panašiai, panašų žodžiai, ar jūs taip pat kalbate gal kasdieną, kas, kas savaitę su vietos žmonėmis, su partneriais, kaip jūs suprantate, ką reiškia geresnė veikla, geresni rezultatai. Kolegė Ayala Sender taip pat norėtų užduoti klausimą digamos, como no es la primera vez que usted está. Na, ne, jeigu taip pirmas kartas, kai jūs esate čia, tai labai džiaugiuosi, kad jūs vis dėlto pagaliau atėjote ir mes e, norime išgirsti tikrai e, patirti to asmens, kuris dirba tokioje srityje tiek metų. Taigi nuo 94 metų jūs turite didžiulę patirtį. Matote, kaip procesai keičiasi geresnė ar blogesnė pusė, jūs tai puikiai žinote ir jūs stengiatės išspręsti tos sudėtingus klausimus Ir, e, pavyzdžiui, jeigu Danijos valstybės atstovai, kaip jie supranta, ką reiškia į rezultatus orientuota veikla. Ir norėjau užduoti Jums klausimą, kokie yra indikatoriai Jūsų nuomonė yra svarbus, nurodant trumpalaikius rezultatus, jeigu kalbėsim apie įgyvendinimą tarsi tai būtų tokie kasdieniniai dalykai. Tai kokie yra tokie indikatoriai, ką tai reiškia ir kaip tai siejasi su ilgalaikiais rezultatais, nes jeigu mes paklausim atsakingų asmenų Danijos valdžioje, kaip jie sugeba dirbti, ypač įgyventinant biudžetą, tai jie gali pasakyti, kad nėra aiškus labai rezultatas, bet negalima lyginti, pavyzdžiui, jūsų mažos šalies su mano šalimi, bet vis dėlto turėtume remtis gerąją praktiką ir diskutuoti kartu. Dėkui. Uh, thank you. Yes. Um, to start off. Taip, dėkuoju visų pirma nuo regioninio elemento. Kiekviename forume yra sekretoriatas, yra kompetitingi asmenys, kurie ir, ir yra mūsų partneriai, su, kuriuos, su kuriais mes bendraujame, rengiant programą nuo pat pradžių. Jie yra nu, numatytos e, prieinamumo taisyklės, e, visos taisyklės, kokios egzistuoja, jie taip pat turi žinoti ir taip pat kaip ir valdymo institucija. Kitu atveju, kai jie kreipiasi, tuomet pasirodo, kad kažko trūksta. Taigi jie turi susisiekti su mumis visuomet, kai, pavyzdžiui, yra kreipiamasi ir kontaktuojama su techniniais darbuotojais. Gali būti taip, kad darbuotojai EMA ir regionų darbuotojai, sekretariato lygmenių, jie visi viena kitus pažįsta ir vadina vardais. Tai būtent tai rodo, koks glaudus yra bendradarbiavimas, jeigu, pavyzdžiui, yra sunkus klausimas, sunkus projektas ir jeigu, pavyzdžiui, yra sudėtingos valstybės pagalbos taisyklės, tai jie kreipiasi į mus ir prašo iš ankstinės nuomonės, ką mes manytume apie valstybės pagalbos taisyklės tam, kad jie nepateiktų kažko ir nepadarytų kažko, kas nėra teisėta. Tokiu pagrindu vyksta mūsų veikla. Ir noriu pasakyti, kad regioniniai formai turi savivalybę atstovus ir suinteresuotas į organizacijas ir atstovus iš e, žinių institucijų, taigi visi yra ten, yra 21 narys. Jie jau atliko tyrimą vietoje, ar yra tinkama specializacija ir panašiai, taigi mes viską žinome ir nėra priežasčių, dėl ko mes negalėtume, pavyzdžiui, juos kreiptis ir mm, rimtai pasikalbėti. Toliau antras klausimas Taip, jūs teisi, gali būti sunku, bet Danijoje aš darau du dalykus. Jeigu reikia analizuoti, pavyzdžiui, jau rezultatus. Jeigu įmamės motivatyvaus projektų, tai vienas dalykas, ką darome, mes nu, matome, kokie bus rezultatų indikatoriai šalia tų indikatorių, kurie jau yra programoje, kurie yra pagal kriterijus, su kuriais mes dirbame, tai jeigu projektas, ta prasme, netitinka kriterijų, vienas kriterijus inovacija yra tai, kad norime daugiau inovatyvių bendrovių Danijoje. Jeigu tai e, projekto, nėra projekto tikslas, tai mes norime, kad e, būtų daugiau inovatyvių bendrovių, mes jiem taip ir pasakome. Taigi mes pasakome, kad trumpalaikis poveikis bus toks, jog daug bendrovių e, kurios yra projekto dalis, jos turi žiūrėti, ar jos yra pakankamai inovatyvios. Bet mes remiamės registracijos nu, numeriais, tai yra asmenų, kurie dalyvauja ir bendrovų, kurios dalyvauja mūsų e, projekte, ir mes kreipiamės į Danijos statistiką ir mm, e, tai reiškia, kad reikia palyginti e, bendrovės, kurios yra mūsų projekto dalis ir bendrovės, kurios nėra mūsų projekto dalis. Taigi mes e, ne teikiame tiesioginių kažkokios pagalbos e, bendrovės, bet mes vis dėlto galime susisiekti su e, MVI ir verslininkais ir žinoti, kaip jie e, samdo žmonės, ar jie yra projektų dalyviai ar ne. Ir taip pat teikiami rezultatai, kalbant apie ilgalaikius projektus, 13-17 tai metam, nes mes vykdame su kontrolinė grupė tų, tų bendrovių, kurios nedalyvavo mūsų projektuose. Dėkoju. Toliau tęsime darbą pagal programą. Pone Akro iš Romos. Prašau žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man didžiulė garbė, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame seminare, kadangi nepateikėte man termino, iki kada aš turėčiau parengti mano dokumentą, tai dėl to negalėčiau dabar jo e, išdalinti visiems, bet nusinčiau jums e, tą dokumentą, tai galbūt jūs galėtumėte dabar visiems išdalinti ir įtraukti tai į protokolą šito klausimo. Prieš pradėdama norėčiau pasakyti dar porą dalykų susijusių su tuo, ką e, sakė prieš mane kalbėjęs kalbėtojas. Kalbant apie e, auditorumus, jie visuomet kalba apie įsikišimo logiką e, ir lėšų įsavinimo logiką. Tačiau svarbiausias dalykas yra ne tai, kiek tų lėšų yra įsisavinama, bet tai, ką jos ilgalaikėje perspektyvoje e, duoda, tai yra, ką pavyksta pasiekti tomis lėšomis. Todėl yra labai svarbu, kad būtų e, koncentruojamas į įsikišimo logiką, į strategiją ir taip pat į konkrečius rezultatus vietoje. Pradėsiu nuo pirmosios skaidrės. E, norėčiau padėkoti kolegai iš Danijos, nes jis mums pateikė puikų veiksmingumo pavyzdį. Aš pati e, atvykusi iš tos šalies, kuri tarsi padalinta į dvi dalis e, ir e, išsivyščiusiuose regionuose yra mažiau lėšų, bet yra daugiau galimybių ir ten e, lėšų įsisavinimas ir galimybė pasiekti kažkokių konkrečių rezultatų tų lėšų pagalba yra žymiai didesnės. E, kaip žinote, Italijoje yra daug skirtingų regionų. Šiaurėje, e, šiaurės Italijos regionai yra išsivystę labiau negu pietų Italijos. Ir e, pietų regionams yra skiriama daugiau lėšų, bet ir ten ir sunkumai yra didesni, todėl yra skirtingos patirtis tose regionuose ir skirtingos patirtis yra susiję su tuo ir kaip įvairios valdžios institucijos, e, kaip jos elgesi su paramos gavėjais. 2007-2013 e, metų programavimo laikotarpiu buvo e, Europa patyrė krizę ir buvo labai svarbu nu, nugalėti tą krizę. E, Ir nepaisant tos krizės, Italijai pavyko e, išsisavinti lėšų 2014 metais 70 procentų, 2015 80 procentų, 2016 98 procentus, o dabar 2017 101 procentą. Jeigu pridėtume e, sustabdytas lėšas 3 procentus. Tai reiškia, mes matome pažangą, mes vykdėme struktūrinės reformas, pakeitėme viešųjų pirkimų taisyklės, pasiekėme daugiau skaidrumo ir taip pat e, sustiprinome kontrolės sistemą kadangi mes čia kalbame ne tik apie lėšų įsisavinimą, aš norėčiau šiek tiek pristatyti, kaip tos lėšos buvo e, išleistos. E, mes turime nepamiršti priemonių logikos. Iš 34 milijardų, aš šiandien noriu jūsų e, dabar kankinti kažkokiais skaičiais, bet e, norėčiau pateikti struktūriškai silpnų regionų pavyzdį. Iš 34 milijardų moksliniams tyrimams buvo investuojama 5,6 e, milijardai, 5 milijardus buvo skirta švietimui, e, apie 2 milijardus buvo skirta e, aplinkos sauginių rizikų prevencijai. Taigi galėčiau pasakyti, kad mūsų piliečiai ir e, gavo naudos iš šitų lėšų ir galų gale e, mes čia kalbame apie regionų politiką, tai reiškia, kad e, labai svarbu, kad būtų investuojama vietoje. E, aš koncentravausi į šio klausimo temą, tai yra į problemas, kurios, su kuriomis susidūrėme įsisavinant įsisavindami lėšas. Ir viena problema jau buvo įvardinta, tai yra ekonominė krizė, su kuria mes susidūrėme. Aš tą problemą paminėjau jau pirmoje skaidrėje su ta ekonominė krize susijęs ir tas faktas, kad Italija, o taip pat ir kai kurios kitos valstybės narės e, e, turėjo patirti e, griežtos biudžeto politikos e, pasiekmes ir e, tai taip pat atsispindėjo ir e, regionams, turėjo poveikio ir regionams. Visi dėl to kentėjo visi kentėjo dėl to, kad e, galbūt trumparegiškai buvo priimti kažkokie sprendimai, reikėjo e, vykdyti kažkokią veiklą, e, tačiau kita vertus buvo labai griežtos biudžeto, biudžeto sąlygos. Taip pat reikia nepamiršti ir kompensavimo priemonių pagal struktūrinius fondus. Ir tos neišleistos sumos, jos ne, neatidedamos kažkur į, į, iš tiesų. Uh, tos lėšos, kurios yra neišleidžiamos, jos yra kompensuojamos ir tai buvo labai sunku e, ekonominės krizės laikotarpiu. Tuo metu buvo labai sumažintos nacionalinės lėšos. 102 procentai reiškia, kad visos lėšos buvo įsisavintos, galbūt net nebūtinai per tuos terminus, kurie buvo numatyti, bet aišku, tai turėjo taip pat įtakos ir bendrijos biudžetui. Mes turime e, nepamiršti, kad mes visi kovojame su labai sunkia krize ir mes e, turime turėti tą omenyje, kai analizuojame šitos duomenys. Toliau kitas sunkumas, kita problema tai yra E, pasikeitusios taisyklės, e, tiksliau padidėjęs taisyklių skaičius. Reikia pripažinti, kad, kad 2007-2013 metais labai anksti buvo identifikuotos problemos Ir iš šios skaidrės matote, kad kai Europoje yra investuojama į sanglaudos politiką, jūs matote, kokie taisyklių buvo 89 metais ir kiek, dab, kiek yra dabar 2014-2020 e, laikotarpiu. Tarsi yra kalbama apie supapra, supaprasnimą, bet iš tiesų yra 5000 puslapių, kuriuose yra išvardintos įvairios taisyklės ir gairės, 5000 puslapių. Ir aišku, tai turi savo poveikį. E, visose valstybėse narėse veikia mažos ir vidutinės įmonės, jos dažniausiai yra paramos gavėjai. Ir tokia sudėtinga sistema mažoms ir vidutinėms įmonėms tikrai nepadeda ir tai neprisėda prie greito lėšų įsisavinimo. Tačiau nepaisant to, vis tik lėšos yra įsisavinamos. E, priemonės, kurias pasiūlė Italija, Italija kad e, būtų e, kovojama su tomis problemomis. Tos priemonės galbūt atsilieka šiek tiek, bet sunkumai yra susiję taip pat ir su Europos semestru, su specifinėmis rekomendacijomis teikiamomis šalise. Ir galiu pasakyti, kad mes pagal šalies rekomendacijas galėjome 2016 metais pasakyti, kad priemonės, kurių buvo, buvo imtasi, buvo tinkamos ir 2016 metai buvo pirmieji metai, kai mes negavome tų specifinių rekomendacijų. Tiesiog buvo pasakyta, kad, kad mes turime pra, baigti pradėtas vykdyti reformas. E, toliau dar norėčiau priminti tokį dalyką. Yra labai svarbu pasakyti, kad e, šalyje, kuri yra e, vienas pagrindinių naudos gavėjų iš sanglaudos politikos e, ir šalyje, kurioje yra labai E, gausiai gyvenami regionai ir nors tie e, regionai vykdo ekonominę veiklą, tačiau visa situacija yra e, gana sudėtinga ir todėl yra labai svarbu pabrėžti, kad nepaisant tokios situacijos pavyko pilnai įsisavinti lėšas. Apie tai, ką matote šioje skaidrėje, aš jau kalbėjau, tai yra krizė. Taip pat pernelik mažai kontrolės ir valdysenos e, valstybės lygių. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad e, dauguma kontrolių dubliuojasi ir dažnai būna taip, kad e, to, tos, tos, ta kontrolė e, apsunkina visą e, valdymą. E, Ir dažnai mes susidurėme taip pat su tuo, kad trūksta pajėgumo administravimo srityje arba tie pajėgumai nėra tinkami. E, partnerystės susitarime e, jau apie tai yra kalbama, apie tai kalbėjo e, auditorumai. Taigi tai, kad nepakanka administracinių pajėgumų, tai taip pat įtakoja e, partnerystės susitarimą ir todėl reikėjo imtis daug priemonių, kad būtų e, nugalėtos problemos. Taigi, kokios tos buvo konkrečios priemonės? E, Visų pirma, mes sumažiname nacionalinį kofisavimą, bendrą finansavimą. Nėra taip, kad nebėra to nacionalinio bendro finansavimo. Jis išliko, tačiau jis yra tik tai toje srityje, kur, kur yra laikoma kaip svarbiausia politikos sritis. Italija visuomet dalyvavo bendro, e, bendro finansavimo procedūrose tačiau vis, jinai niekuomet neperžengdavo mažiausios tos numatytos ribos. Taip pat mes parengėme e, nacionalinį veiksmų planą. Tai reiškia, kad mes turime investicinės programas, kurios buvo sėtos su sanglaudos politika. Ir e, mes išlaikėme sąlygas tokiu būdu, e, būtent to bendro finansavimo sąlygas tose sritise, kurios buvo pažadėtos komisijai. Ir mes čia naudojame nacionalinės lėšas. Reiškia, kad mes e, laikėme savo įsipareigojimų dėl bendro finansavimo. Dalis tų lėšų buvo panaudotos tam, kad e, buvo įsteigtas kompensacijų fondas, e, kuris e, tarsi kompensavo e, sunkumus e, susijusius su e, stabilumo paktu ir tuos sunkumus, kurie kilo dėl griežtos taupimo politikos. Ir kai kuriuose regionuose mes tikrai kasdieną vykdome dialogą, nuolat bendradarbiaujame, kad padėtume tiem regionam eiti tuo pasirinktų keliu. Ir pavyzdžiui, buvo įkurtos specialios darbo grupės Sicilijai, Kampanijai ir Kalabrijai ir kitiems specifiniam regionam. Ir galiausiai e, mes sustiprinome vidinio e, vidinio, vidinių kontrolių e, ar vidinės kontrolės vykdančių institucijų veiklų koordinavimą. E, ir yra iš tiesų mažas klaidų lygis. E, kalbant apie Italiją ir tas mažas klaidų lygis buvo, buvo būdingas būtent tam sudėtingam laikotarpiam, kur e, nuo 16 iki 33 mėnesių užtrukdavo, kol būtų gaunamos lėšos, tai yra nebuvo reikiamo likvidumo ir tai kėlė taip pat atitinkamus sunkumus ir tos kontrolės buvo e, orientuotos ne į, į rezultatus, o į. E, e O į atitikti ir būtent e, turint omenyje, kad yra tiek daug taisyklių ir kai kurios iš jų yra visiškai naujos, taip pat ir administracinėms išlaidoms. Ir kai, kai kada būtent taip yra apsunkinamas administracinių institucijų darbas. Ir aš atsimenu vieną susitikimą su generaliniais direktoriais, buvo kalbama apie administruojančių įstaigų e, vienatvę, o tai yra toksai tikrai visiškai tinkamas terminas. Taip pat mes nustatėme nauja, naujus valdysenos būdus toje agentūroje, kuriai aš vadovauju. Mes atskiriame programavimą nuo programų įgyvendinimo ir taip pat sukūrėme uh, instituciją ar organą, kuris yra atsakingas už įgyvendinimą. Mes papildomai darbinome 120 kvalifikuotų darbuotojų, kurie turėtų padėti koordinavimo institucijoms ir, ir centriniai e, institucijai, kurie yra atsakingi už lėšas. Mes, taigi mes padidinome administravimo pajėgumus ir visos e, tos nacionalinės administravimo institucijos e, buvo sustiprintos, tai yra jos gavo daugiau darbuotojų. Taip pat didelį dėmesį skiriame skaidrumui. Taip pat didelį dėmesį skiriame informacijos teikimui, e, taip pat piliečių informavimui apie ES politikas, kad piliečiai žinotų, kas, ką jie gali padaryti vietoj, e, kur jie gyvena. Ir mes e, teikiame konkrečius pavyzdžius iš, iš konkrečių regionų, konkrečių teritorijų, ko, kažkokių konkrečių rezultatų, ką pavyko pasiekti. Dar norėčiau įvardinti du aspektus. Norėčiau dabar čia šiek tiek grįžti prie jau pasakyto dalyko, tai yra tai, kad e, mes padidiname administracinius pajėgumus. Tai yra priemonė, kurią turi tik Italija Europoje. Ir, e, ir jie, tą priemonę koordinuoja e, Italijos ministro pirmininko kabinetas ir ir visi regionai turi identifikuoti savo poreikius e, pagal administracinių pajėgumų planą buvo, e, e, buvo parengtas specialus planas, kuris, e, kuris, kuriame buvo kalbama apie įvairių pajėgumų didinimą ir, ir visus kitus reikalingus dalykus. Ir taip pat e, dabar nuolat yra kalbama apie supaprastinimą, ne visi žino, ką tai reiškia. E, Ir, ir dažnai atsitinka taip, kad e, kalbant apie fondų lėšas, yra tokiu atveju kalbama kažkokia kalba, kurią ne visi supranta. Ir kalbant apie supaprastinimą, e, jūs tą matėte štai šitoje skaidrėje, e, mes e, iš tiesų nepasiekėme e, didelių rezultatų su paprastinimo srityje ir aš norėčiau visų e, jūsų dėmesį į tai atkreipti. Šitą problemą reikia ir toliau spręsti ir toliau reikia dirbti ties su paprastinimu. Ir jeigu komisija reikalauja iš valstybių narių, kad jos. E, kad visos investicijos atsipirktų, o Italija taip pat yra ir mokėtojas į biudžetą. Mes turime pagalvoti, kaip e, reikia palengvinti naudos gavėjams prieigą prie tų e, lėšų, bet turime taip pat ir palengvinti ir kontrolę, tų lėšų kontrolę, ne tik kalbant apie valstybės paramą, bet ir apskritai. E, ir paskutinis aspektas Ir e, norėčiau tą pasakyti ponui Popens S3 e, strateginė reikšmė. Jis kalbėjo apie eksantę sąlygas e, ir tos sąlygos, aišku, buvo reikalingos siekiant diagnozuoti problemas, tačiau tai yra taip pat pavyzdys, dėl ko dar labiau uh, E, dar sudėtingesnėmis pasidarė sąlygos, e, kuriomis e, yra vykdomos programos. Tai yra labai svarbu, nes tas reglamentas yra tikrai išmintingas, buvo išmintingas, jame buvo nustatytos taisyklės, bet tos, to, tas taisyklės reikėjo paskui išplėsti, nes yra labai svarbu, kad būtų tinkamai taikomas e, tas reglamentas. Taip pat reikia orientuotis galbūt ne į atitikti, o į konkrečius rezultatus. N plus, v, N plus 2 ir N plus 3. E, iš tiesų pagal šią. E, pagal šią taisyklę nėra galimybė atidėti kažkokių lėšų, jeigu tu jų nepanaudoji. Nepanaudotos lėšos yra gražinamos ir dėl to, aišku, nekyla jokių abejonių. Klaidos, kurios atsiranda, jos dažnai atsiranda būtent dėl tų labai sudėtingų taisyklių. Ir tos klaidos reiškia, kad valstybės narės E, negali kai kada panaudoti lėšų vien dėl to, kad buvo padaryta klaidų. Dėkoju, tai buvo labai įdomus įvadas ir mums buvo įdomu susipažinti su Italijos perspektyva, todėl mes jūs ir pakvietėme ir labai džiaugiamės, kad jūs atvykote. Dabar žodį suteiksiu. E, Europos Sąjungos ministerijos atstovė iš Rumunijos poniai Tuader. Ačiū. Dėkoju už kvietimą atvykti. Rumunija jau buvo paminėta čia šiandien diskusijoje dėl įvairių klaidų aptiktų pas mus, taigi netaip lengva gal kalbėti. Bet vis dėlto reikia tikriausiai užsiminti apie tuos sunkumus, su kuriais susiduria mm, ir visos kitos gal valstybės narės, bet mes esame likto sąrašo viršuje, nežiūrint dar Kroatijos. Tai pasižiūrėkime, ką galima pataisyti ar supaprastinti. 7-13 metai buvo pirmasis laikotarpis programavimo, kuriame dalyvavo ir Rumunija jau, prisijungusi prie ES būtent 2007 metais. Ir taisyklės buvo visiškai kitokios negu būta, būnant šalimi a, kandidate stoti į ES. Rumunija turi ir tam tikrą specifinį statusą, kadangi jai yra skiriamos lėšos ir pagal sanglaudos fondus. Tai yra stambesni projektai, kurie gali užtrukti, pavyzdžiui, dešimt metų jų gyvendinimas ir gal net sudėtinga pagal N plus 2, N plus 3 taisyklę čia ką nors vertinti. Kaip ir sakiau, Rumunija beveik 90 procentų įsisavinimo rodiklį pasiekė, kas nėra tarp geriausių rodiklių 2012 metais. Tiesa, reikia paminėti, kad buvome ties 7 procentais. Vadinasi, pasistumėjome reikšmingai į priekį ir stengiamės Dėl to labai stengiamės e, paspartinti tą įsisavinimą, pagerinti jį, nes e, čia kalbame apie mūsų žmonės, apie jiems teikiamą naudą. Ir aišku, svarbiausias subjektai, apie kuriuos čia reikėtų kalbėti, yra naudos gavėjai. Ir juos reikia taip pat paremti ir per visą gyvendinimo laikotarpį iki kol galutinės ataskaitos bus įvertintos, audituojamos, praeis šiek tiek laiko, bet tikime, kad 90 procentų, kuriuos nurodėme komisijai, daugiau mažiau ir išliks kaip galutinis rodiklis. Mes Susidūrėme taip pat ir su kita dar problema, su finansinėmis korekcijomis. 1,3 milijardo eurų Rumunijoje tai sudarė. Buvo apmokėta iš vyriausybės biudžeto visiems e, naudos gavėjams. Ir galbūt rezultatas, kaip ir sakiau, nėra pats geriausias, bet tai buvo pirmasis finansinio programavimo laikotarpis mums. Dabar mes galime pasižiūrėti į tai, ką padarėme ne taip, kas pasisekė geriau, nes bent jau sanglaudos politiką vykdėme tikrai patenkinamai, taip pat ir krizės akivaizdoje. Ir ko pasimokėme, ypatingai stambesnių projektų kontekste ir pritaikant sanglaudos fondų lėšas, yra, kad net jeigu Rumunija buvo pirmoji, kurios stambus projektai buvo patvirtinti 7-13 metų laikotarpiu, 7-13 metų laikotarpiu taip pat buvo, buvome įtraukti į valdymo programas atitinkamas, bet įgyvendinimas nebuvo toks geras, atsidūrėme sąrašo pabaigoje. Tiesiog dar nežinojame, kokie poreikiai Rumunijos, nepadarėme gal išsamios analizės, bet didesniems projektams labiau pasiruošti reikia ir tai užtrunka ir mėgindamas ir įsisavinti lėšas, neprarasti jų, galvodamas apie N plus 2 ar N plus 3 taisyklę, ne visada galbūt spėdavom, spėdavai pasiruošti deramai mums e, rūpėdavo pasirašyti sutartis, e, prisimti įpareigojimus, nežinodavom, kad kitaip prarasime tas lėšas. Didieji projektai, stambus infrastruktūros projektai buvo gal neužtektinai gerai parengti ir administraciniai pajėgumai nebuvo užtektinai konsoliduojami, kad būtų įmanoma adekvačiai vykdyti tokios stambaus masto projektus pagal ES taisyklės. Ir dar reikia nepamiršti, aišku, ir nacionalinių taisyklių, kurios taikomos naudos gavėjams. Tai tai ir buvo viena iš priežasčių, kodėl tas įsisavinimo rodiklis, pavyzdžiui, transporto sektorija mažesnis. Pradėjome naudoti techninę paramą iš Europos investicijų banko. Su Jaspers e, dirbame, čia ačiū komisijai ir jos tarnyboms, kadangi tiesiog pasikvietė mus prie bendro darybų stalo, e, net ir žinodami, kad gal, gal ne pats geriausias e, būdas tokius klausimus spręsti, bet tai mums buvo naudinga. Eksante sąlygų klausimą geriau su, supratome, geriau ėmėme planuoti vidurio laikotarpio projektus ir ilgalaikės perspektyvos projektus. Nacionalinis biudžetas ištikus kriziai su, sumažėjo, tą sakė ir kolegija iš Italijos, Na, nes nesumokėję dar nieko naudos gavėjams, negalėdavome ir prašyti iš komisijos papildomų lėšų skirti. Iš tiesų, Rumunija labai smarkiai sukrėtė finansinė krizė, labai dideli vėlavimai atsirado mokėjimų, administracinio pobūdžio keblumų turėjome, daug darbuotojų buvo atleista, apkarpius e, administracijai skiriamas lėšas ir šiek tiek pasikeitė situacija su grinųjų pinigų srautais ir jų valdymu. Tad iki šiol taikome tą finansinį mechanizmą, apmokame iš vyriausybės biudžeto sąskaitas, kurias pateikia naudos gavėjai. Tai nebūna visa suma. Mes patikriname sąskaitas, skiriame lėšas ir tiesiog prisijimame tam tikrą riziką ir, ir, ir sumokame iš vyriausybės biudžeto būtent. Sunku yra tai gyvendinti ir suderinti su viešųjų finansų ministerija. dabar, kai ta sistema sukurta, įveikia. Ir maždaug 20 dienų sueina nuo mokėjimo reikalavimo pateikimo iki faktinio apmokėjimo naudos gavėjams. Dar viena problema, su kuria susidurėme, Ir dabar regis jau ir jie yra išspręsta, yra koordinavimasis. Koordinacijos trūko centriniu lygmeniu. Bandant suderinti įvairių ministerijų veiksmus, nebuvo vienos centralizuotos tarnybos, tokio vieno taško, kuris valdytų visus tos procesus ir juos reguliuotų. Dabar dirbame kartu su regioninės plėtros ministerija. Ir čia ta pati intervencijų logika pritaikyta, skirstant es lėšas. Tas pats principas, taigi ir horizontalaus pobūdžio taisyklės taikome, ir įgyvendinimui tai galioja lygiai taip pat. Nes, tarkime, galime kalbėti ir apie konkurencingumą, ir apie regioninį veiksmingumą kažkurios programos ir tų kriterijų derinimą. Nesutinku, kad nežinoma, ką daryti su lėšomis skirtomis. Mes kalbėjom apie mažiau išsivyščiusius regionus. Septyni iš aštuonių regionų Rumunijoje yra būtent tokie. Čia administraciniai pajėgumai yra menkesni ir tiems regionams reikia paramos iš įvairių ne tik nacionalinių, bet ir ES tarnybų, kad jie galėtų judėti pirmin, kad išnaudotų išteklius jiems skiriamus tinkamai ir pasiektų sanglaudos politikos tikslus ir labiau pasitemtų, nebeatsiliktų. Taigi tiek regionų gauna paramą. Dabar viskas vyksta tikrai labai greitai, sparčiai. Paraiškos yra pateikiamos labai konkrečios, aptariamos. Be suinteresuotų subjektų, be tų partnerių ir tada mes skiriame lėšas finansavimui pagal išmanaus, išmanios specializacijos kriterijų irgi. Tad manome, kad tos iniciatyvos padės pasiekti ir kitus regionus, kuriems reikalinga parama, tiems šešiems Ir šioje vietoje ir norėčiau sustoti. Pasakysiu tik, kad net jeigu ir nesame čempionai lėšų įsisavinimo, vis dėlto rezultatai, kurių Rumunijai pavyko pasiekti pagal sanglaudos politikos tikslus, yra pripažįstami. Mes sumažinome nedarbingumo lygį, apmokėme darbuotojus, tarnautojus ir buvo tikrai labai sunku daug ką daryti finansinės krizės kontekste. Ačiū. Dėkoju, mes labai vertiname jūsų darbą, nes iš tiesų mažiau išsivyščiusiuose regionuose es lėšos yra labai svarbios. Dabar e, klausimų raundas, norėčiau suteikti žodį pranešėjui, kad jis užduotų klausimą briefly, Labai trumpai, ponė pirmininkė. Aš manau, kad prezentacija patvirtino tai, ką aš pradžioje norėjau paminėti, kad yra pavyzdžių, šalių pavyzdžių, kurios labai sėkmingai įsisavina lėšas. Minėjau procentus prašymų, padarytų, pateiktų 16 metais ir palyginus su pradiniais planavimais. Ir, pavyzdžiui, tokia šalis kaip Švedija arba Suomija, jų prašymai buvo didesni, negu iš pradžių buvo manyta. Pavyzdžiui, e, Švedijoje daug kartų daugiau buvo pateikta prašymų, negu mes iš pradžių manėme, o kitose šalise vargu ar kas paprašė išmokų, pavyzdžiui, 6 procentai Kroatijai ir aš manau, kad, pavyzdžiui, Rumunija daug e, galėtų dar pasiruošti, kad, kad būtų patikta tiek paraiškų, kiek iš pradžių buvo planuojama. Na, šalyje, kur aš geriausiai pažįstu, kokybinė prasme yra geriau veikia, kadangi mes irgi susidurėm su visai eilė problemų, stikiant užtikrinti įsavinimą, sėkmingumą, bet ką norėjau pasakyti yra tai, kad šis darbas, kai kalbam apie įsavinimą, yra susijęs su e, tikslu, tai yra geresnė sanglauda ir konvergencija sustiprinta. Taigi paprasčiausiai E, pasakyti, kad kai kurios dirba sėkmingai, o kai kurios dar patiria problemų, tai neatsako į klausimą, kokios yra pačios netidėliotinas priemonės, kurias svarsto komisija, tam, kad suderintų šiuos lygius. Ir čia, aš manau, ir kaip jau buvo paminėta, yra problema sistemoje. Buvo paminėta, pasisakymuose, kalbant apie e, audito rūmų išvadas, tai kad yra vėlai patvirtinti tiek reglamentas, tiek e, finansinė sąranga, kad dėl to susidarė tokia situacija per šio laikotarpio pirmosius du metus, 15-16 metais, buvo prarasti metai įgyvendinant Tai operatyvinės problemas, darbo problemas. Ir manau, kad tai, ką išgirdome iš komisijos antrajame pasisakime, skatina daryti išvadą, kad mes nustatėme tam tikrų visą eilę e, trūkdžių, kamščių ir komisija irgi nepadeda užtikrinti geresnį ir vienodesnį savinimą, nes e, siekimas atrinkti daugiau kokybiškų projektų, tai buvo pripažinta, kad tai sustabdė projektų, stabdė projektų įgyvendinimą. Na, aš manau, kad čia buvo nueita per toli, nes e, atstovas iš Danijos labai aiškiai pabrėžė, kad reikia būti greitiems, tai sparčiai dirbti. O kartais geriausias yra pakankamai geras, kuris yra pakankamai geras. Nežinome, reikia rasti protingą pusiausvyrą, tikrinti, dar kartą tikrinti ir išanalizuoti prieš patvirtinant ir paskui mm, judėti toliau ir stebėti, kad nekyla kažkokių mm, per didelių pavojų, kad bus mm, sukčiaujama, kad bus nesilaikoma taisyklių, o dabar mes patekome tokią padėtį, kur dėlstama ir pakartotinai dėlstena, pavyzdžiui, yra komisijos pasiūlymas, turėtų būti pateiktas iki šių metų pabaigos dėl tolesnio programavimo, bet komisija minėjo ir 7-ąjį sanglaudos forumą, kuris ką tik vyko, taip, bet komisija ne pateikė 7-osios sanglaudos ataskaitos kai buvo, pavyzdžiui, prieš dviejus metus buvo pateikta labai gerai paruošta ataskaita ir nurodė, kiek sanglaudos yra pasiekta ir kiek dar liko e, kliučių. Taigi yra daug pokalbių, daug gražių kalbų, bet mes išsamei nesugebame analizuoti, kokie yra e, iššūkiai, kokie pavojai sanglaudos srityje. Taip pat esu dėkingas už tris prezentacijas. Aš e, manau, kad e, mes likome patenkinti kiekvieną prezentaciją ir esame dėkingi, bet aš manau, kad na, komisija turėtų pasistengti ir padėti pasiekti e, sėkmingesnio įstatymo proceso. Ja, Dėkoju, aš taip pat turiu klausimų. Pone iš Italijos, e, pone Agro, labai įdomią skaidrę mums parodė dėl taisyklių, dėl reglamentavimo. Jūs skaičiavote puslapius, kiek yra taisyklių. E, aišku, čia dėl to komisija turės pas, e, pasisakyti, dėl to, kad mes matome, kad vis didėja tų taisyklių E, skaičius ir dažnai tai yra net tokios neįstatyminės taisyklės ir mes kalbame apie nuolat kalbame apie supaprastinimą ir tikriausiai paprasčiausias supaprastinimas būtų, jeigu mes tiesiog sumažintumėme taisyklių skai, skaičių gairių klausimas. Būtų labai svarbu, kad jūs atsakytumėte dėl tų gairių. Uh, Toliau norėčiau užduoti klausimą atstoviai iš Italijos. E, mes turime tokius e, regionus Italijoje kaip Sicilija, Kalabrija ir Kampanija, kur, kur netgi specialios darbo grupės buvo įsteigtos tiem regionams 2010-2011 lankėmės kampanijoje prieš du metus ir praėjusiais metais lankėmės Sicilijoje. E, anksčiau aš dar pati taip pat buvau Sicilijoje ir iš tiesų man labai skaudu, kad ES teigėja Italija turi tokias problemas su regionais. Tuomet, kai mes lankėmės kampanijoje, mes susitikome su visų administravimo institucijų vietoje atstovais ir mums tas susitikimas toli gražu nepaliko gero įspūdžio nes pasirodė, kad daroma per mažai, kad būtų sprendžiamos problemos. Ir e, kokios konkrečios priemonės taikomos, kad būtų pagerintas lėšų įsisavinimas. Toliau e, klausimas atstovai iš Rumunijos. E, mes žinome, kad jūs e, dar tarsi išgyvenate pokyčius tokio lūžio laikotarpį, dėl to jums yra sunku. Jūs sakėte, kad buvo sumažintas administ... kad buvom sumažinta administracija. E, kartais matome, kad e, kai pasikeičia vyriausybė, iš karto pasikeičia E, visi valdininkai. Tai yra, ir Rumunijoje yra taip, kad su kiekviena vyriausybė keičiasi visi darbuotojai visų institucijų. Ir ar mes galėtume jums kažkaip padėti, stabilizuoti padėti vietoje. O atstovų iš Danijos dėja neturiu klausimų. Danija man patinka, e, man paliko įspūdį jūsų jūsų pristatymas. Galbūt, galbūt, galbūt jūs galėtumėte pasakyti, Kaip jūs elgėte su, tai, su tuo vis augančiu um, dokumentų skaičiumi, tų taisyklių skaičiumi? E, o pradėsime nuo jūsų, ponė Popens. Well, you, I, I in, in... Na, atsiprašau, aš turiu išeiti už dešimties minučių. Na, aš planavau likti iki penktos valandos mano kolegos lieka, bet aš tik noriu patvirtinti faktą, kad mes dirbame labai artimai, glaučiai su visomis valstybėmis narėmis, regionais ir vietos valdžia. Ir tiesa yra tai, kad administracinių pajėgumų lygis yra labai skirtingas ir jūs minėjote atsiliekančius reglo, regionus, mes parengėme ataskaitą ir matome, kokie yra trūkčiai, e, kokie yra stamčiai yra e, šitose pačiose šalyse, nes valdysena, konstituciniai ryšiai tarp įvairių e, valdysenos stigmenų šitose šalyse taip pat susijęs su darbo rinkos taisyklėmis ir švietimu. Kartais tai nėra es kompetencija, bet ką noriu pasakyti, kad taip pat yra dalykų, kuriuos mes galim padaryti ir darome tam, kad teiktume ypatingą pagalbą šitiems regionams. Taip tiesa, kai dėl Danijos, tai Danijos programa buvo patvirtinta po ilgų dėrybų, bet labai veiksmingų dėrybų. Ir, mm, manau, tardai buvo iki šio laikotarpio pradžios. Tai viskas yra įmanoma ir tai reiškia, kad taip yra situacijos sunkios ir labai skirtingos, bet mes stengiamės dirbti kartu su kiekvienu regionu ir stengiamės bet kokiu būdu pasiekti įsavinimą. Kaip sakiau, e, gairės mes tai galime aptarti, bet jų tikslas yra užtikrinti teisinį tikrumą. Tai nėra kartais tai, kad mes įsivaizduojam gairės, bet yra faktas, kad E, valstybės narės regionai prašo mūsų gairių. Negaliu paaiškinti, kodėl jie tai daro ir, e, ir kritikuoja, kodėl mes tiek daug gairių teikiam. Jie patys turi apsispręsti, bet supaprastinimas nėra terminologija. Tai yra tai, ką mes stengiamės pasiekti su kiekvienu ir mes turime žinoti, kas yra dabar ir, pavyzdžiui, yra tokie dalykai supaprastinti kaštai, bet yra dalykų, kurias galime padaryti paprastai, bet to dar nėra padaryta. Na, taigi čia iš tikrųjų yra ir ne vien terminai, bet daug darbo slypi iš tų terminų. Kai dėl rezultatų, tai ne vien tik tai orientavimasis į rezultatus. Tai tikrai yra didelė veiklos platforma, kurią mes įgyvendinome ir tą reikia gerbti. Kaip sakiau, programavimo laikotarpiai taip pat yra skirtingi ir nacionaliniai laikotarpiai įvairių fondų, jie apima visą šalį ir regioninės specifinės programos, kurios apima tik tai mažą dalį. Ir kiekvienas turi turėti indikatorius, rezultatus, mes tai rengėme kartu su valstybėmis narėsmis ir toliau tai darysime. Tai ką noriu pasakyti, kai kalbu apie politikos ateitį, norėčiau daryti nuorodą į tai, kas sakė kolega Ždanijos. Toks yra mūsų požiūris, nes nekalbam apie tos vokus, bet kalbam apie poreikius ir kaip juos išspręsti. Ir kai e, yra paskirti, e, paskirtos sumai, to, tuomet mes stengiamės jas tinkamai paskirstyti ir pritaikyti. Ir taip pat dėl, dėl, dėl lankstumo, tai nereiškia suteikti lankstų darbo grafiką e, pareigūnams, bet mes mes turim suderinti visą politiką ir taip pat atsiprašau, yra migracija ir terorizmas, turi didžiulį poveikį mūsų piliečiams. Tai nebuvo, tai mūsų radarė tada, kai aptarėme priemonės, bet turim į tai atsižvelgti, kai kalbam apie finansavimą. Ir žinoma, mes numatėme naują prioritetą migraciją, nes manome, kad per integraciją bus galima padėti spręsti ir šitos klausimus. Tok, tokiu būdu mes dirbame ir toliau dirbsime, bendradarbiaujame su visais partneriais, visą Europą, Europos parlamentu ir, žinoma, auditorumais. Ir jūs teisingai nurodėte, kad taip, buvo veiklos, veiklos auditas, bet mes nebefinansuojam kai ko, pavyzdžiui, mes netgi nebepriemam e, paraiškų iš kai kurių oro uostų, iš mažųjų oro uostų, nors kartais tai būtų pateisinama, nes yra prieiga MVI. Ir dėl eksantės Tai taip pat dėkoju už master planą Rumunijoje, pripažįstame, kad tai buvo reikalinga, to paties reikia kitose sektoriuose ir mes dirbame su valstybėmis narėmis, kad juos vestume ir aš prašyčiau, kad būtų pripažintas komisijos darbo šiame proteste, nes mes patekome į tokį laikotarpį, kur galime remtis ir planuodami post 2020. Taigi, aišku, reikės padėkti duomenės ir vadimus, nes tai tuo, ties tuo dirbame ir iki metų pabaigos bus pateikta galutinė ataskaita, remiantis valstybių narių ataskaitomis. Na, visuomet ir mm, yra, yra kaltinimai, kad mes pateikėme e, ataskaitą anksčiau, o paskui ją svarstam. Bet dabar mes norim daryti atvirkščiai. Pirmiausia, susirinkti informaciją, paskui pateikti, pateikti pažangos ataskaitą, taigi, kuri turėtų būti grindžiama skaičiais ir apimti visus struktūrinius fondus. Kaip sakiau, išvertėme įvairius elementus ir Mm, atsiliekantis regionai ir ataskaitos iš miesto atskirai, jis bus pateiktas šiuo metu pabaigoje ir taip pat galvojame apie ateitį labai aktyviai, bet e, tiek, kiek aš galiu pasakyti dėl ateities. Taigi, ačiū už e, gražius žodžius iš valstybių narių, dėkoju, kad pakvietėte mus ir mes dirbsime kartu, tikiuosi. Ja, danke schön. Dėkoju. Ir norėčiau palinkėti jums sėkmės, nes e, regi e, generalinis direktoratas atrodo e, šiandien rengia tokią apmąstymų dieną, nors neišvažiuoja iš Briuselio. E, taigi, sėkmės. E, na, o dabar suteiksiu žodį jums. Pradėsime nuo jūsų, prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė, man atrodo, man buvo užduoti du klausimai. Vienas tai būtų. Visų pirma, aš norėčiau e, gal šitą pakomentuoti. ką Jūs pasakėte, ponė pirmininkė. Man atrodo, aš galėčiau patvirtinti, kad kiekviena institucija, kuri dirba su struktūriniais fondais, galėtų patvirtinti ir kiekviena institucija galėtų patvirtinti, kad, e, kad tų institu, institucijų darbuotojai yra orientuoti į patirtį ir įvykdomą, įvykdymą programų ir jie, yra, jie turi patirties per tuos kelis metus. Per tuos keletą metų mes, e, mes net e, tuo metu, kai buvome dar tokie maži, kad dirbome Šarlemanės pastate, mes vis tik tai turėjome uh, patyrusių darbuotojų ir į vykdymą orientuotų darbuotojų. Ir e, nežinau, kodėl kai kurios valstybės narės e, nuolat kiekvieną periodą keičia darbuotojus. Toliau, kodėl taip atrodo, kad vis daugėja tų taisyklių, e, to, tas reglamentavimas vis auga. E, Aš nepritarčiau ponui Popens, kad dažnai mes e, valstybės narės prašome daugiau gairių e, komisijos e, komitetų lygmenyje. Mes prašome tiesiog e, galimybės e, lengviau perskaityti atitinkamus reglamentus ir nepasakyčiau, kad man atrodo, kad e, valstybės narės kai kada elgesi racionaliai, kai kada tiesiog mums reikia pasitenkinti tokiu reglamentu ar tokiamis taisyklėmis, kokios jos yra, mums nereikia kažkokių išsamių paaiškinimų ar kažkokių gairių e, dėl kiekvieno įmanomo e, aspekto. Aišku, e, dalies e, to reglamento ar kažkokių taisyklių mes nenaudojame. Pavyzdžiui, jeigu e, mes nevykdome infrastruktūros projektų, tai manęs nedomna taisyklės susijusios su infrastruktūros projektais. Bet e, kaip mes, ką mes darome dėl tokio didžiulio reglamentavimo, aš galiu pasakyti, kad mes tiesiog dirbame ir mes bandome su tuo kovoti e, taip, kad mes tiesiog laikome tai gyvenimo dalimi ir jeigu mes norime e, panaudoti fondų lėšas tinkamai, tai reiškia, kad mes turime elgtis pagal taisyklės ir pagal e, bendrą valdyseną Tai galioja visoms institucijoms ir tiesiog taip yra, mes turime dirbti pagal tas taisyklės ir galbūt tada už, užima daugiau laiko e, įgyvendinimas e, tų taisyklių negu jų aptarimas. Kaip aš galėčiau ben, taip geriausiai apibūdinti tą tokį kasdieninį mūsų darbą. E, galbūt vienas komentaras būtų tinkamas. ES finansavimo sistema ir nacionalinė finansavimo sistema skiriasi tuo, kad, yra, kad ES e, sistemoje yra keletas kontrolės lygmenų. O, o na, kalbant apie nacionalinį finansavimą, tai tiesiog e, kontrolę vykdo nacionaliniai audito rūmai. Tai tokiu būdu mes e, turime tarsi prisitaikyti prie kelių kontrolės lygmenų, bet man atrodo, kad situacija vis gerėja ir ta kontrolė e, ta, tampa tokiu, tarsi tokiu mokymusi e, e, iš patirties ir, ir, ir dabar mes e, tarsi e, vystome dialogą su kontrolieriais Ir tokiu būdu mums e, tai padeda adekvačiai elgtis. Yra aišku, kad e, e, tas reglamentavimas yra vienas pavyzdys, o, o atitinkamų institucijų paskirimas E, taip pat yra svarbus dalykas, yra labai svarbu, e, kokia institucija bus atsakinga už es lėšų administravimą ir, ir tas klausimas mums aktualus nuo, nuo 1999 metų. Ir e, mes tiesiog bandome gerbti tas europinės taisyklės ir pagal jas gyventi. Dėkoju E, žmogus, toks žmogus kaip jūs, kuris 20 metų dirba tą patį darbą, iš tiesų turi daug patirties. E, dabar jau tos patirties institucijose beveik nėra, nes kas septyneri metai tarsi prasideda vėl nulinė valanda, viskas pradedama nuo nulio ir tada visi stebisi, kodėl nėra patirties. Dabar e, suteiksiu žodį e, Rumunijos atstoviai. Aš jau 16 ar 17 metų kuruoju šią sritį mokėjimų, kitų fondų gal kiek mažiau, bet 2009 metais 25 procentų apkarpimai buvo vykdomi dėl finansinės krizės. Ir buvo labai sunku susigražinti tas apkarpytas lėšas, jas vėl padidinti, grįžti prie to paties lygio. Todėl kaip eksante kondicionalumo sąlygų strategijos dalį numatėme veiksmų ir gyvendinimo planą, kuris buvo patvirtintas 2015 metais ir dabar jis jau įgyvendinamas kartu su e, tarnautojų kodeksu ir administracijos vidaus taisyklėmis. Tai taip mes ir stengiamės įgyvendinti apskritai viešo sektoriaus tarnautojų strategiją, ne vien tik sientai su ES fondų lėšomis. Taip pat turime įvertinimo sistemą, kai vertiname visų tarnautojų darbą, tų, kurie susijęs su ES fondų lėšomis, du kart per metus tai darome. Pasaulio bankas mums taip pat padeda tą daryti, bet ir ES lėšų ministerijoje mes tą darome. Taigi mums mokama iš tiesų už už atliktą darbą. Bet kiekybė čia tikrai nedaug pasako. Jeigu galvosim apie mokėjimų e, srautų valdytoją, koordinuojantį asmenį, gali galvoti, kad kuo daugiau e, sumų jis patvirtins, tuo, tuo didesnis bus ir jo atlyginimas. arba, arba kuo daugiau klaidų aptiksi, irgi atrodys, kad tuo daugiau dirbai. Tai sutinkame su tuo, kad e, nėra optimali tokia sistema. Bet dar tik antri metai sistemos taikymo ir dėl to tikimės geresnių rezultatų ateityje. Toliau gyvendiname administracijos sektoriaus reformą iki 2020 metų ir vėlesniam laikotarpiu numatyti veiksmai pagal ją. Dar yra ir kitų priemonių, kurios bus įgyvendintos. Ačiū, žinom, kad turite išvykti. Taigi, kuo geriausios klotės, geros kelionės į Rumuniją. Ačiū, kad atvykot. Mano kolegos pasiliks salėje, nes jie galės išskristi rytoj ryte, tai jeigu tik tai bus kokių papildomų klausimų, melai juos kreipkitės ir aš taip pat tuomet juos gausiu ir sureaguosiu. Ačiū. Dabar pona, pone Agro. Dėkoju, pone pirmininkė. Jūsų klausimas buvo susijęs labiausiai su trimis ir mano įvardytais regionais Italija glaudžiai dirbo su Europos komisija, tos regionus įvardydama ir tiek komisija, tiek Italija buvo labai proaktyvės. Pažvelkime į rezultatus tos kampanijos 104 procentai lėšų poreikis, tai ka, ka, netgi didesnis Kalabrijoje lygiai taip pat viršyta 100 procentų, Sicilijoje šiek tiek mažiau, klaidų lygis 0,5 procento. Tai reiškia, kad visos paraiškos, visi projektai buvo stebimi. Visur klaidų lygis mažesnis negu 1 procentas. 14-20 metų laikotarpiu administracijos įstaigos tiek Kalabrijoje, tiek Sicilijoje buvo tos pačios, personalas tas pats ir darbo grupėse dalyvavo tie patys asmenys, jų sudėtis buvo ta pati. Struktūros tos pačios ir netgi patobulintos buvo, jeigu kažkas buvo taisytina, tai, tai be abejo turėjo teigiamą poveikį. Tik pati administruojanti įstaiga pasikeitė gal Sicilijoje, bet personalas išliko tas pats. Dėl konsultacijų vykdomų vienas iš indikatorių, rodiklių čia svarbių. Žinome, kad reglamentas 14 metais buvo patvirtintas Tai Sicilija atrinko 31 procentą projektų arba skiria lėšų tiek. Kampanija 44 procentus. Kodėl situacija pasikeitė taip reikšmingai? Situ, tai susiję ne su pačiu įsisavinimu, bet su sertifikavimu, patikrinimu. Ir tai buvo gana sudėtingi procesai. Mūsų padėtis gana palanki ir dėl to, kad projektai, kuriuos atkreipiau dėmesį, buvo finansuojami ir pagal kofinansavimo metodą, kuris buvo šiek tiek sumažintas. Vėliau 14-20 metų laikotarpiu šiek tiek ilgiau užtruko visi procesai, nes tam laikotarpiu jau buvo renk, pradėta rengtis, aišku. Kiek anksčiau kolega iš Danijos norėjau pasakyti, kad visas taisyklės taikome ir tikrai nediskutuojame dėl reglamentuose numatytų nuostatų ar taisyklių, žiūrime, kaip jas įgyvendinti ir taip pat ir pas mus Italijoje visos priemonės yra įgyvendinamos, visuomet atsižvelgiama į tai, ar, ar projektai atitinka poreikius. Italija gal vienintelė šalis, turinti strategiją kiekvienam iš regionų ir nacionalinę strategiją. Ir tas visas strategijas reikia derinti su, spe, su išmanios specializacijos kriterijum. Reikia tęsti dialogą su partneriais, komisijos su parama čia buvo tikrai reikšminga. Sicilijoje daugiau nei 600 įmonių ir universitetų, aukštų mokyklų bendradarbiavo labai geri pasiekti rezultatai čia, vaisingai padirbėta ir šioks toks atsilikimas buvo nuo 13 metų, bet dabar jau yra ir naujų projektų, kurių dėmesio centre yra inovacijos, naujosios technologijos, tai lems ne atsilikimą, o, o kaip tik e, pagerins įgyvendinimo kokybę, turint galvoje laiko terminus. Ir be abejo, tiems regionams reikia rodyti specifinį dėmesį ir su audito tarnybomis labai struktūruotai bendradarbiaujame, kurios beje pasimokė tikrai iš praeities klaidų. Tai panašu, kad gana neblogų žinių išgirdome šiandien. Gerą dieną. Pagaliau išaušo. Toliau mūsų programoje ponas Mendes ir akademiko požiūris į struktūrinės problemas esį. Pone pirmininkė, gerbimnariai, e, institucijos stovai, aš norėčiau tarti keletą žodžių apie tyrimų programą, e, palyginamąją tyrimų programą, kurią atliko Europos politikos tyrimų centras dėl finansų įsavinimo klausimų ir kadangi trūksta laiko, tai aš pasirengsiu, pasistengsiu kalbėti tik tai apie pačius esminius punktus. Ir akademinė mokslinė literatūra apie finansų įsavinimą jį grindžiama anksti ankstesniuoju laikotarpiu ir tuo remiantis pagrindiniai faktoriai yra tokie - valdymo ir e, kokybė ir taip pat naudos gavėjai, platesnė vyriausybės politika, politinis vadovavimas ir tai padeda sustiprinti įstatymo problemas. Tai, na, jeigu yra ir problemas susijusios su politiniu nestabilumu, gali būti rinkimai ir panašus klausimai, jeigu yra piknaudžiavimas, netinkamai naudojami fondai. Taip pat e, klausimai susijęs su institucijų struktūra, centralizavimas, decentralizavimas, plus du taisyklė, automatiniai išskaitimai ir taip pat um, mokymas, nors yra e, silpnesni pajėgumai naujosiuose valstybėse narėse, bet e, jos neblogai įsavina e, fondus ir atitinka reikalavimus per pirmąjį laikotarpį. Kai da, dėl tyrimo vertinimų, tai e, regio generalinis direktoratas parengė ekspost vertinimą, tai rodo, kad įsadinimas buvo vėlesnis 17-13 metų laikotarpį negu ankstesnių laikotarpių. Įdomu tai, kad Europos audito rūmai, jų ankstesnė prezentacija rodė, kad e, išlaidos buvo panašios savinimas buvo panašus ir ankstesniais metais, nežinau kodėl taip yra, galbūt buvo lyginami kiti fondai, galbūt kažkas kita buvo lyginama, tačiau ekspertų tyrimas rodo, kad savinimas buvo lėtesnis 2017-2013 negu anksčiau ir tai savo ruoštų buvo dar lėtesnis negu, dar ankstesnis 90 ketvirtais metais buvo atsakymas į krizę, taigi buvo plečiamas bendro finansavimo santykis ir taip pat e, buvo kitos e, užduotis, įgyvendinimo užduotis aštuoniuose valstybėse narėse, e, įgyvendinimo sistemų silpnumas, projektų atrinkimo iššūkiai čia buvo nukreipto, nurodytos Čekija, Bulgarija, taip pat naujos sistemos Rumunijoje, Bulgarijoje ir taip pat paraiškų prašymo mm, tvarkymas e, sudėtingumas, reglamentavimo sudėtingumas tiek ES, tiek vidaus taisyklės, nacionalinės taisyklės, e, labai didelė kaita e, Rumunijoje, Kroatijoje taip pat e, pajėgumo kūrimas ir mokymas, decentralizavimas, centrinė koordinavimas, centrinis koordinavimas, e, įgūdžių gerinimas, e, ypač kiek tai susijęs su Lenkija. Ir kolegi iš Rumunijos sakė, kad centrinis koordinavimas buvo svarbus klausimas arba problema ankstesnėme laikotarpyje. Šioje skaidrėje matome skirtumus kiek tai susijęs su e, įsavinimo e, laiku arba greičiu lyginamas 13-16 metų laikotarpis, tai yra numatyto, nurodytos keturios grupės, e, tai seka iš glaudesnio tyrimo, kurį atliko parlamentas, taryba ir matome yra skirtingos valstybių norių grupės pagal jų įsavinimo lygį 2013 metais ir taip pat greitis iki 16 metų. Matome, kad yra didžiuliai atotrukiai, skirtumai tarp šalių. Toliau e, formalus programų uždarimas. E, tyrimas rodo, kad uždarimas pats savaime buvo veiksmingas, tai yra dėl e, paties e, dokumentų pateikimo ir formulumų vykdymo. Aišku, tyrimas nestudijavo dokumentų kokybės, tai dar liko, tai yra daroma. Pone Popins minėjo, kad uždarimo rezultatai bus vertinami per ateinančius keletą mėnesių ir finansiniai klausimai tikrai darė spaudimą, bet buvo nurodoma, kad yra per daug projektų, taip pat kasmetinio audito ataskaita 7-13 metais taip pat e, rodo, kad, ir, kad mažėja lankstumas per visą laikotarpį iki pat pabaigos. Taip pat, kaip minėjau, buvo ir geresnio įgyvendinimo darbo e, grupė ir taip pat kolegų vertinimo darbo grupė. Tai sustiprino komisijos pajėgumus ir padėjo valstybėms narėms. Toliau e, finansinių priemonių gyventinimas ir didieji projektai buvo klausimas, didieji projektai buvo atidėliojami labai dažnai, buvo atsisakymas ir tai vėlgi darė e, įtaką finansavimui, jeigu buvo didelis finansavimas, taip pat kiek tai atitiko valstybės pagalbos taisyklės, e, projektai buvo atidėliojami, audito institucijos nesugebėjo įvertinti priemonių įgyvendinimo metu, bet tik tai pabaigoje uždarimo metu, tačiau uždarimo kokybė e, priklauso, priklauso nuo administracinių pajėgumų ir programavimo e, institucijų valdysenos požiūris, nes kai kur e, uždarimas buvo sunkus tiek ir valdymo institucijams, tiek audito institucijams ir e, ar buvo tyrima, ar buvo didelė, didelė darbuotojų kaita ir kaip, kaip sėkmingai įvyko uždarimas pagal IQNet programą atliktas tyrimas, tai yra nacionalinių ir regioninių institucijų vykdoma programa. Tai rodo, kad patirtis 14-20 metams, tai yra po, projektų kopimas yra patenkinamas, tačiau atsiranda naujų temų ir pagerėjusią gyvendinimo kokybė, geresnis projektų atrinkimas yra geresnis įsipareigojimų lygis yra didesnis, 40-50 procentų kai kuriems programams, tačiau išmokos yra gana ribotos, galbūt buvo padidėjimas per pirmosius keletą metų ir taip pat yra atsargumas dėl tikrųjų rezultatų Grįžtant prie pagrindinio klausimo, kodėl išmokos yra lėtos, kodėl vėluoja, kaip sakė ir pranešėjas ponas Pirinski, šalia vėlyvo programų vykdymo pradėjimo, pradžios ir kiek tai susijęs su finansiniu nu, nu, procesų vėlavimo. Manau, kad pagrindinis klausimas yra atsilikimas pasirinkimo procese. 2015 metais tik tai ketvirtadalis um, tarpininkų ir mm, projektų dalyvių buvo atrinkti, taigi buvo didžiulis atsilikimas ir buvo nustatyta nauja valdymo ir kontrolės sistema. Taigi tai yra vienas iš pagrindinių faktorių tai savo ruoštų yra susijęs su naujais reikalavimais šiame laikotarpyje ir atitikties vertinimas buvo naujas valstybėse narėse, buvo nauji reikalavimai, taip pat kovos su sukčiavimu reglamentas, pasikeitimai į informacinių technologijų sistemoje. Tai darė įtaką atrinkimo procedūrams, kuri buvo patvirtinta 2016 pabaigoje. Taip pat ir laikotarpių persidengimas ir užtikrinant e, įsavinimą 13-15 metais, tai mm, buvo atsiliekama, buvo daug dėmesio skiriama uždarimams ir e, įsavinimams 15-16 metams buvo pradėtos naujos programos, nauji prioritetai ir taip pat e, teminiai tikslai, naujasis numeris 4 ir mažanglės technologijos tikslas Vėlgi atsirado daug naujų naudos gavėjų, buvo įtraukta naujų subjektų ir atsirado naujas priemonės, naujas teritorinės priemonės, tvarus, ir, mė, tvarus vystimas, miestų vystimas, ITR, teritor, integruotas teritorinės investicijos, ilgalaikiai laikotarpiai, kurie vėlgi stabdė įgyvendinimą, taip pat finansinės priemonės, e, buvo lietai pradedamas įgyvendinti ir nors, kai dėl finansinių priemonių, e, stebimas pagerėjimas, eksantė vertinimo planas, eksantė e, vertinimo planas buvo privaloma šitame laikotarpyje ir tai padėjo bent jau identifikuoti ir pateikti geresnį pagrindą apsispręsti tik dėl priemonių, kurios ateitie pradės, padės geriau savinti Taip pat buvo atsisakyta, lapsniškai atsisakyta šakų ir finansinių į priemonių namokėjimo tiesiog buvo perskirstimas tada, kai buvo susijęs su išmokomis ir ateities gavėjams. Taigi tai turėtų padėti finansinėms priemonėms, bet vis dėlto jos buvo lėtos. Finansavimo klausimas, kofinansavimo spaudimas, mokestinis konsolidavimas kai kuriais atvejais ir taip pat finansinės finansinio valdymo problemas, pavyzdžiui, valiutų spiravimai ir taip pat graža iš finansinių priemonių Taip pat atitikties klausimai, eksantė e, sąlygos, vėl tai buvo naujas dalykas ir tai apima nemažą administracinę naštą kai kuriais atvejais, taip pat blokuoti mokėjimai iki e, tol, kol bus pasiekta atitiktis ir buvo reikalaujama ir veiksmų plano. Taigi tokie yra konkretus klausimai Junktinėje karalystėje. E, Brexitas blokavo projektų vykdymą ir ir išlaidas. Pagrindinės priemonės, kaip teikti pagalbą įsavonimui, tai yra e, reglamentavimas, e, vidaus teisės aktai, taip pat supaprastinta kaštų sistema, supaprastintas viešųjų konkursų procedūra ir taip pat e, paskirstimai pagal fondus kitas lygmo ir paraškos gauti išmokas iš struktūrinių fondų, e, struktūrizuotas išlaidos, steiginiai planai, siekiant išvengti trukdžių ir kamščių ir taip pat pagalba naudos gavėjams. Tokios yra priemonės, kurios skatina greitesnį savinimą. Kai dėl ateities, anglodos politikos ateities, žinoma, Mm, reformas e, ir diskusija dėl reformų e, prasideda ir komisija pateiks pasiūlymus e, ir vyks diskusijos. Aišku, politika patiria daug krizių, visų pirma, ekonominė, finansinės migracijos krizės, neligybės problema. Matome, kad konvergencijos mechanizmas stapčioje Tai labai sunkus laikas sanglaudos politikos reformai. Vienas nesenas tyrimas, nesien atliktas sanglaudos forume link e, sanglaudos politikos profesorius John Blackway, Oliviera Matin, Pete Vosner ir Tupa iš Lenkijos e, teigia, kad tai, ko reikia, reikia stiprios, stipraus es politinio įsipareigojimo, solidarumo, siekiant pripažįst, pripažinti ir atsakyti į teritorinę neligybę, ne vien tik tai kalbėti apie apskritai apie augimą, bet kad visos es teritorijos galėtų pasinaudoti e, sanglaudos politikos vaisiais. Taip pat e, teritorinis ir į vietą orientuotas sanglaudos politikos požiūris. Vyksta didžiulės diskusijos dėl e, sanglaudos politikos suderinimo su ES tikslais. Mes jau girdėjome, kad reikėtų suderinti struktūrinį reformų darbo atvarkį, kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas yra klausimų dėl ryšių, ryšių su sanglaudos politika ir siekiant sustiprinti atitikti ir nuseklumą reikia suderinti su e, e, Europinės semestro procesu. Argumentas yra toks, kad Europos semestras turi labiau atsižvelgti į teritorinę sanglaudos politikos dimensiją, tam, kad sanglaudos politika nebūtų vien tik tai laikoma mechanizmu, kuris padėtų siekti ekonominio svaldysenos tikslų, bet taip pat turėtų prisidėti prie proceso ir iš esmės sangrauda yra pripažįstama, kad tai yra atsispindi visose ES politikoje, sritise, ypač um, ūkio politikoje, nes to reikalauja ir sutartis. Kai dėl veiksmingumo um, rezultatai ir veikla yra skirtinga ir tiek um, resursų, resursų lėšų paskirstimo politizavimas, pajėgumai. Taip pat yra diskusijos dėl ex ante yra stiprus argumentai ir yra teigiama, kad tai yra naudinga Italijoje ir Rumunijoje, tai padėjo sustiprinti iš aksnės sąlygas įgyvendinimui. Vėlgi, ponia Popins pabrėžė, kaip svarbu yra turėti e, strategijas, kurios padėtų įsavinti lėšas, bet pagrindinis klausimas čia yra, kiek tai atitinka struktūrinės fondus, fondus ir kiek tai atitinka e, kiekvienos valstybės kontekstą. Ir klausimas yra pasistengti apriboti sąlygas e, ateičiai, nes valstybių narių valdžios įstaigos kritikuoja, kad trūksta koordinavimo ES, lygmenių, nes yra dvigubas patikrinimas įvairiose generaliniuose direktoratuose. Dar vienas klausimas. Skatinti e, reikalavime įvykdyti sąlygas, bet čia neturėtų būti kažkokie stabdymai ir valstybės narės turėtų, e, turėtų imtis iniciatyvos toliau mm, daugiau dėmesio administracinių pajėgumų kūrimui. Vėlgi tai būtų mm, su sąlygomis susijęs klausimas. Na, tai yra susijęs su mm, rezultatų sistema, geresnio rezultato siekimo sistema, bet nereiškia, kad tai yra uh, E, tinkama, nes išmokos turėtų būti grindžiamos rezultatais, tai e, padeda, e, tai reikalauja, kad būtų numatytos ir apskaičiuotos standartinės kainos, standartiniai, standartiniai kaštai. Dar vienas klausimas yra daugiau kiek tai atsispindi e, žiniasklaidoje ir viešojoje politikoje, na, ne visuomet yra įspūdis geras sudaromas, reikėtų priartėti prie ES piliečių, nes dabar vyksta diskusijos dėl biudžeto, dėl periodinių reformų, dėl daugiametės finansavimo programos. Didieji mokėtojai teigia, kad biudžetas yra per didelis, netinkami prioritetai, išvaistimas. Kit mokyti, e, mažiau mokantis teigia, kad trūksta solidarumo, nėra naudos. Ir es e, institucijos tiesiog apsėstos diskusijomis dėl įstatymo, dėl atitikties. E, biudžeto gyvendinimo procedūra turi tokių neigiamų konotacijų ir mm, savokos yra susijusios su tuo, kad ES biudžete yra didžiuliai sukčiavimai, trūksta kompetencijos tarp es institucijų ir e, nėra pripažįstama, kad e, ir e, tinkamas mm, pinigų leidimas arba bendras finansavimas, nes e, viešumo reikalavimas yra suprantamas kaip propaganda. Tai tokios gana neigiamas diskusijos ir tonas žiniasklaidoje ir viešoje nuomonėje nėra palankus. Bet čia argumentas yra tai, kad reikia geresnio, veiksmingesnio bendradarbiavimo ir už, reikia užmėgsti iš naujo ryšį su piliečiam, piliečiais ir nekalbėti vien tik tai apie įsavinimą, bet reikėtų e, kalbėti apie politikos pasiekimus, kaip tai paveikia kasdienį piliečių gyvenimą. Ir vyksta diskusija apie lankstumą, kaip tai yra susijęs su iššūkiais. Tai yra susijęs su daugiametė finansavimo programa, bet ir įvairios galimybės, įvairios priemonės tam, kad būtų galima pas, palengvinti įsavinimą ir programų peržiūrą, remiantis e, istorinė patirtimi, tai yra e, nacionaliniai rezervai, ES rezervai. Buvo pasakyta, kad e, sanglaudos politikos istorija buvo na, didžiulis iššūkis valdysenai valdymui, nes yra labai skirtingas reglamentavimas, yra ištoksniuotos taisyklės vienos aukštesnės už kitas ir mm, itališkame pristatymė buvo panaši skaidrė, kiek nuostatas keitėsi laikui bėgant. Taip, tai yra vienas iš pagrindinių faktorių kuris formuoja ir daro įtaką įsavinimui kiekviename, kiekvienu laikotarpiu. Taip pat yra iššūkių e, kontrolės srityje ir čia tas užburtas kontrolės ratas, kai per didelės klaidos skatina kritiką, e, biudžeto institucijos kritikuoja, auditorumai kritikuoja, o tuomet atsiranda nauji reguliavimo reikalavimai, tai vėlgi sukelia netikrumą kaip sakė kolega Krikacen, tai mažina, tai skatina valstybių narių prašymus pateikti naują išaiškinimą, atsiranda naujos gairės, naujos procedūros ir atsiranda užburtas ratas, vėlgi, kad bus daugiau klaidų padaryta. Ko reikia, ko labiausiai reikia, e, vykdomosios institucijos nuomonė, tai reikia su, taisyklių supaprastinimo. Komisija jau pabrėžė, kad reikia vieningo, vieningų taisyklių, vieningų taisyklių rinkinio ir galbūt būtų galima pritaikyti mažesnės kaštų sistemas, bet valstybėms narėms su mažesnėmis išmokomis tai atrodo nepakankama ir raginama radikalesnių pokyčių e, keičiant valdysenos e, tvarką o tai yra susijęs su įsavinimo veiksmingumu, išlaidų veiksmingumu, o ne vien tik tai su pačiu įsavinimu. Na, administracinė našta, didelis išlaidos yra siejamos su susijusios su programų įgyvendinimu, laikomės per didelėmis, ypač tose valstybėse, kuriuose gauna mažas išmokas, remiantis rizikos arba į rezultatą fokusuotą požiūrį nacionalinės įgyventinimo taisyklės, remiasi nacionaliniu auditu ir kontrolės taisyklėmis, bet vis dėlto tai turi atitikti valstybės pagalbos viešųjų konkursų ir kitas es taisyklės. Galimi diferenciacijos kriterijai. Tai galėtų būti E, finansavimo lygis, tai yra išmokų skalė, nacionalinis arba europinis kofinansavimas ir e, sanglaudos politikos investavimo dydis palyginus su BVP. Toliau įgyvendinimo istorija, kiek yra įgyvendinimo istorija, kiek kokie yra, koks yra įsavinimas, klaidos, rezultatai Toliau administraciniai pajėgumai ir ne vien tik tai administraciniai indikatoriai, bet turėtų būti platesnė apžvalga valdymo kokybės ir jie galėtume pasiremti. Apibendrinant, kalbant apie ateities diskusijas, sustiprinti teritorinę dimensiją, atrodytų, kad tai būtų būtinas, būtinybė ir susitelkti į kokybę, ypač atsižvelgiant į krizę, į divergenciją arba konvergencijos trūkumą. Reikėtų geriau susijęti ekonominę valdyseną ir sanglaudos politiką, nes reikia e, susijusio požiūrio e, sustiprinti eksantės atlygas, tai yra reikalingas geresnis bendradarbiavimas, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją, lankstumas, e, prisitaikant prie naujų krizių arba naujų klausimų, taip pat lankstumas e, reformuoti programas iš vidaus ir supaprastinimas, kad būtų labiau diferencijuotas požiūris į, e, į, į valdyseną ir tvarkymą. Ačiū. Dank. Ähm, Dėkoju nors man kilo tam tikrų klausimų, pavyzdžiui, tai kaip jūs vertinate biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Jūs tikriausiai nesate skaitęs mūsų biudžeto įvykdymo e, patvirtinimo pranešimų ir aišku, jų skaičius, turiu pasakyti, ne padidėjo, neišaugo, o jų tikslingumas kaip tik išaugo. Todėl manau, kad mūsų požiūriai skiriasi. Ir ką jūs turite omenyje, sakydamas teritorinę dimensiją? Žinote, e, žmonių sąmonėje, e, jų sąmonė E, sąmonė veikia taip, jie galvo, kad ten kažkur yra tie ES pinigai. Ir kol šita, šitokia nuomonė nepasikeis, e, tai bus labai sudėtinga e, komunikuoti. Ir per struktūrinius fondus mes per kelis metus žmonėms teikėme 400 milijardų eurų. Ir mes E, netgi rūpinamės tuo, kokie, kokiu rezultatu buvo pasiekta pasitelkus tas lėšas ir darome viską, kad tie rezultatai pagerėtų. Ir kai aš galvoju apie kai kurius regionus e, Italijoje, aš galvoju, kad mokesčių mokėtojai ten nusipelnė vis tik geresnių kažkokių e, rezultatų ir audito rūmai e, mums kasmet pateikia 30-40 specialiųjų ataskaitų ir kai jas, e, kai jas pasigilinė arba pasižiūri į generalinio komisijos direktorato regionų e, klausimams e, veiklą, tai mes galime pasakyti, kad mums pavyko pasiekti tam tikrų dalykų. Neseniai lankėmės Lenkijoje ir tikrai mūsų žavėjo tai, ką Lenkija, ko Lenkijai pavyko pasiekti iš struktūrinių fondų lėšų. Ir mano pagrindinė kritika susijusi su e, lėšų panaudojimu yra buvo tik tai ta, kad e, visi, visos tos lėšos buvo panaudotos e, ne, nedalyvaujant e, Lenkam, paprastiem Lenkam. Ir jeigu jums patiems savo šalyje reikėtų viską e, finansuoti, Tai aišku būtų didžiulis skirtumas, bet tokių diskusijų nepavyks mums išvengti. E, norėčiau užduoti keletą klausimų. Kokia yra jūsų patirtis su administraciniais pajėgumais? Yra skirtos papildomos lėšos, yra e, priemonės, kurių galima prašyti, tačiau vis matome, kad yra labai sudėtinga kelti administracijos darbuotojų e, kvalifikacijas ir, ir žmonės e, paskui išeina į audito kažkokias institucijas arba į konsultacinės įmonės, kurios gyvena iš to, kad ES e, lėšas nukreipia į tam tikrus regionus. Todėl mūsų pagrindinis priekaištas komisijai ir kai kurioms valstybėms narėms yra toks, kad me, mums pavyktų pasiekti geresnio rezultato, jeigu būtų aišku, nuo pat pradžių e, būtų aišku, kad e, reikia siekti konkretaus rezultato. Yra e, projektai, kurie yra patvirtinami, bet paskui niekas nemano, kad tas projektas yra geras, E, yra projektų, kurie yra tikrai nuostabus, e, e, yra projektų, kurių, kurie, kurių sėkmė yra tik tai dalinė. Tokios būtų mano pastabos, bet aišku, pranešėjas dar turėtų komentarų. Pone Pirinski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nenorėčiau dabar kalbėti ilgai nes iš tiesų tai buvo tokia labai išsami ir daug apimanti prezentacija. Aš tik norėčiau pasakyti, kad tas e, e, kontekstas, kuriame išleidžiamas tos lėšos yra sudėtingos ir mes taip pat turime kalbėti apie, e, apie tai, kad e, tas procesas net, nebūt, turėtų būti sudėtingesnis negu anksčiau. E, Ir čia buvo paminėtos keturios grupės šalių pagal skirtingus fina, e, finansų išsisavinimo e, rodiklius. Tai yra e, geras įsisavinimas, lėtas įsisavinimas, labai lėtas įsisavinimas ir blogas įsisavinimas. O kaip yra išmatuojamas tas geras įsisavinimas? Nes tarp e, vėluojančių įsisavinant įsisavinti lėšas. Aš matau tokias šalis kaip Danija. O ponas iš Danijos savo prezentacijoje sakė, kad jie yra kritikuojami dėl lėto įsisavinimo, bet iš tiesų čia reikia kalbėti apie įsipareigojimus. Toliau kitas aspektas e, susijęs su tais duomenimis. E, kurį ir pristatė ir šios prezentacijos autorius, kad yra e, skirtumas tarp to, kaip vertina audito rūmai, nes e, klaidų skaičius e, buvo toks daugmaž panašus e, praėjusiuose programavimo laikotarpiuose. Taigi manau, kad pagrindinis klausimas čia būtų, e, kaip mes vertiname, kaip mes interpretuojame, kas yra e, lėšų įsisavinimo pasiekimai. Ir manau, kad mes taip pat turime e, atkreipti dėmesį tokius dalykus - atitiktis, lėšų įsisavinimas ir konkretus rezultatai. Todėl norėčiau paklausti, kokia yra koreliacija tarp visų šitų trijų aspektų ir kaip mes galėtume harmonizuoti visus šitos aspektus. Ačiū. Pone Ajala Sender, dėkoju, ponė pirmininkė. Man kilo tie patys klausimai, kaip ir kolegai Pirinskijui. ir norėjau užduoti tą patį klausimą, nes išklausius šitą prezentaciją man, buvo, man pasidarė keista, kad Ispanija yra kaip toks e, vidutinis e, e, lėšų įsisavintojas ir tai labai susijęs su tuo, kaip yra skaičiuojami tie rezultatai, matuojami rezultatai. Mes turime daugiametį biudžetą, tai yra septyni metai ir dar e, metai du arba trys skiriami įgyvendinimui. Taigi e, yra skirtumas, e, kaip mes matuosime. E, nes, pavyzdžiui, auditorumai matuoja tuos rezultatus, vertina kasmet. O Danijoje e, yra 48-50 procentų. E, buvo anksčiau toks lėšų įsisavinimas, o dabar 2015 metais buvo beveik 100 procentų. Deja, aš greitai turėsiu išeiti, todėl e, matyt kolegos man pritars kad yra labai sunku išmatuoti tuos rezultatus, mes dabar tarsi remiamės metiniais biudžetais, lyg mes būtumėm e, nacionalinės vyriausybės, bet iš tiesų ES savo biudžetą planuoja keliems metams, tai yra kelių metų biudžetas, todėl yra labai sunku vertinti ir ta, ta, ta tokia momentinė fotografija, jeigu galima tai pasakyti, tas momentinis vaizdas nebūtinai yra geriausias dalykas. E, man labai gaila, kad turiu išeiti, bet tikiuosi, kad kolega Pirinski man dar pasakys keletą paslapčių, kurias jūs išduosite. Pone Mendes, prašau. Um... Dėkoju. Pirmasis dalykas dėl biudžeto įvykdymo e, patvirtinimo. Aišku, tai yra labai svarbi procedūra, yra labai svarbu įvertinti biudžeto įvykdymą, patvirtinti biudžeto įvykdymą. E, E, jūs vertinate klaidas ir, ir bet tai kaip atsispindi spaudoje, e, tai dažniausiai tai e, labiau komentuojama neigiamai. Toliau kitas dalykas dėl teritorinio aspekto. Aš tiesiog taip vertinau tą sanglaudos politiką ir aš skaičiau tokią ataskaitą, kuri buvo pristatyta Sanglaudos forume. E, net ir pavadimas buvo teritorinis požiūris į Sanglaudos politiką. Ir nors sanglaudos politika e, savyje turi vis tik tai tokią sektorinę logiką ir tikslai dažnai veda prie um, um, mažiau mąstymo tam regioninėme ligmenyje. Ir tai rodo daugumas atvejų. Tiesiog e, ne, ne visuomet atsi, atsispindi e, teritoriniai poreikiai. Ir, dažnai, ir dažnai tie teritoriniai poreikiai nesutampa su e, ES politiniais tikslais ir, ir tai įtakoja tą, kaip yra vykdomos programos. Tai taip pat yra, yra, susiję, taip, taip pat yra susijęs su logika, e, pavyzdžiui, Europos semestro logika, nes Europos semestri yra pasitelkta ta sektorinė logika e, ir mažiau dėmesio yra skiriama skirtumams tarp regionų ar pačiose regionuose. E, toks būtų komentaras dėl teritorinio aspekto. Orientavimasis į rezultatus iš tiesų tai e, pakeičia labai šį programavimo laikotarpį ir ta intervencijos logika yra labai svarbi. Ir čia yra svarbus ir projektų ligmuo, bet taip pat ir programų ligmuo ir atitinkami rodikliai. E, racionaliam įsikišimui arba investicijų rodikliai ir visi tie rodikliai e, pastaruoju metu pagerėjo, tą minėjo ir ponas Popins. Mes e, pamatysime, koks, koks, kokie bus viso to rezultatai. Dabar e, Dabar mes kartai susidurėme su e, tokiamis abejonėmis, ar tam tikros programos pasieks savo tikslų. Taigi tai yra dalykai, kuriuos reiks kreipti dėmesį šiais metais. Toliau dėl, dėl e, planavimo laiko prasme, e, dėl tvarkaraščio. Aš žinau, kad tie duomenys yra paimti iš komisijos e, duomenų platformos. Ir mes čia lyginame 2013 ir 2016 metus. Aš nežinau, kodėl e, tie duomenys skiriasi nuo kitų šaltinių. Galbūt Galbūt čia neįtraukti įtraukti ne visi duomenys, bet toliau kalbant apie Danijos e, rodiklius, rezultatus, man e, e, čia buvo remiamasi lėšų įsisavinimo rodikliais 2013 metais. Ir tuo metu e, Danija vėlavo įsisavinti lėšas, bet tai nebūtinai yra neigiamas dalykas. E, čia tiesiog mes e, kalbame apie valstybės profilį, bet, gal, ga, bet galbūt nebūtinai yra blogai, kaip klasifikuojamas kaip lėtas įsisavinimas. Man atrodo, žymiai blogiau yra tas labai uh, lėtas arba didelis vėlavimas. Ačiū. Ja, absolut, da kann man Ihnen nur zustimmen. Möchten Sie darauf reagieren? Ja. Ar norėtumėt sureaguoti? iš tiesų, jeigu norite, galiu pasidalinti kai kuriomis paslaptimis, kuriomis pasidalinau ir su poniam Alessander, sako ponas Gregersen. Mano pirminė pastaba dėl įsisavinimo ir buvo, kad labai svarbu suprasti tą didžiulį skirtumą tarp skirimo, numatymo tam tikrų lėšų, įsipareigojimo jas skirti ir jau realaus kontrakto vėliau pasirašomo. Nežinau, ar būtinai taip yra ar ne, bet mums taip atrodo. Aš to klausimo nenumačiau, bet galiu papasakoti, kaip yra, kaip ruošiamės 2007-2013 metų laikotarpį. 2006 metais kaip tik vyko regionų reforma. Tuos tokius e, numatėme augimo centrus, forumus. Ir norėjome, kad iš 14 regionų tas skaičius sumažėtų iki 5 plus Bornholm sala. To, tokia buvo ta struktūra numatyta 2006 metais. Tai kažkiek e, aspektų gal susiję ir su tuo, to neneikčiau. Mūsų patirtis rodo, kad nauja programa yra kaip kokia nauja pirštinė ką tik įsigyta. Vos tik ją užsimovus pasimatavus, ji Jie atrodo labiau veržia kažkur tempę ir, ir siauriau apsitempia, negu kad ją panešiojus kažkiek. Tai mes kai kurias programas vykdėme dar ir nacionalinės šalia trijų europinių, tai gal irgi kažkiek turėjo įtakos tiems stebėsenos rezultatams, stebėsenos komiteto veiklai, regioniniams sekretariatams ar kontaktiniams asmenims dirbant su mumis. Iš tikrųjų, mes visą laiką labai budrus būdavom ir aišku, ir dėl N plus 2 taisyklės taip dirbome. Kasmet praėjus pusmečiui gaudavom po ataskaitą apie kiekvieną projektą ir, ir taip dirbame ir iki šiol. Ačiū. Pone Agro. Ačiū. Labai trumpai. Toks pastebėjimas. E, diskusija tikrai labai įdomi ir nenukrypstant nuo temos. bendrijos ir sanglaudos biudžetas skirsto kvotas visų fondų sumų visiems septyneriems metams. Ir žinom, kad pradžioj yra kiek kitaip, turime labai susitelkti į įsisavinimą, į lėšų panaudojimą į tai, kas svarbu, nežiūrint pačios kreivės krypties. Ir norime užtikrinti, kad ištekliai, kurios komisija ar valstybės narės numato mums, e, ne prapultų ir kad būtų panaudojamos šimtų procentų. Aišku, reikia visada atkreipti dėmesį ir į reguliarius pinigų srautus, tačiau vidurio laikotarpio perspektyva būtent yra ta, kuri parodo mokėjimus ir, ir, ir byloja apie įsisavinimą lėšų neretai. Ačiū, noriu visiems nuoširdžiai padėkoti ir dabar baigiamasis žodis teikiamas pranešėjui. Uh, Dėkui, ponė pirmininkė. Aš e, matau, kad e, baigiamusios pastabos e, po šios labai išsamios diskusijos galėtų būti labai ilgos ir, ir, ir išsamios, bet aš nenoriu leistis į detalės, bet aš norėčiau apibriežti tą bendrą supratimą ką mes galėtume pasinaudoti, kaip galėtume pasinaudoti šitą diskusiją. Pirmas dalykas – sanglaudos politikos logika. Ir turime prisiminti, kad sanglauda reiškia ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Aš tai sakau, kadangi sanglauda yra susijusi su viskuo, kas yra susijęs su tinkamu e, vieningos rinkos funkcionavimu ir pačių sąjungos funkcionavimu. Žiūrint į ateinantį laikotarpį, mes turime peržiūrėti savo sanglaudos e, politikos supratimą. E, Počiūris turėtų būti nuoseklus ir turėtų apimti visus žingsnius, jų rengiant tą politiką. Antra išvada yra susijusi su įsavinimu, su įsavinimo savoka. Kaip mes tai traktuojame šitą indikatorių, kuris mm, atrodytų yra geriausia priemonė, tai nurodo išleistus mm, sumas. Ir mm, iš tikrųjų įsavinimas apima visą eilę skirtingų faktorių nuo bendrųjų taisyklių ir ir, ir, ir sąrangos, tiek biudžeto, tiek normatyvinio. Ir taip pat įtraukia ir apima ir administracinius pajėgumus kiekvienoje valstybėje narė, taip pat ir e, vietos administracija. Taigi įsavinimas turėtų būti, na, gal ne gairės kažkokius, bet tiesiog tai būtų kaip signalinė lemputė, nes tai problemas turi būti identifikuojamas kaip įmanoma anksčiau ir reikėtų imtis priemonių, e, kaip ir audito rūmai e, teikia, kad reikia intensyvus ataskaitų teikimo ir netidėliotino reagavimo. Toliau e, turėtų būti tokia sąrangą nurodyta, kas veikia tinkamai, kokios yra taisyklės, kaip yra mm, apibūdinamas biudžetas ir čia, aišku, programavimas. Aišku, vėl bus paskutinės minutės skubėjimo, nes dėl omnibus nežinoma, kada įsigalios daugiametinė DMF, kaip funkcionuos, Bet čia turėtų būti supratimas, kad mes susidurime su labai intensyvių, nuo krizių kenčiančių laikotarpių. Ir reikia žinoti, kad turi būti ir intensyvus pasirengimas. Vėlgi, Danijoje mes išgirdome, kad jie pradeda darbą likus dviems metams iki konkretaus programavimo laikotarpio komisija irgi turi savo praktiką e, kai dar nepasibaigus laikotarpiu įmasi išankstinės veiklos. Taigi aš manau, kad tai yra tinkami dalykai. Toliau konkrečios diskusijos ir programų patvirtinimas, o čia vėlgi turime laikytis sanglaudos politikos ir ko mes norime pasiekti. Tai turėtų būti aiškiai sanglauda. Toliau, ponė pirmininkė, turi būti pusiausvyra tarp to, kad reikia būti labai, labai skrupulingai tvirtinti, tikrinti kokybę kiekvienos programos ir kiekvienos institucijos funkcionalumą ir taip pat turėti ir dinamiką žengti atitinkamų greičių į priekį. Aš pats kalbėjau apie atsilikimus paskirimo metu ir, ir kalbėtojai tai minėjo, bet iki šiol tai buvo didžiulė problema, nes 68 e, procentai e, vietos įstaigų nėra paskirtos ir kila pavojus, kad apie 95 programos bus paveiktos dėl to, kad yra atsisakoma, jeigu nėra įmamasi e, priemonių padėti šaliai, kad būtų paskirtos atitinkamos institucijos, kurio, įstaigos, kurios pasinaudos lėšomis ir e, tai didžiulis rūpestis yra naujas kontekstas, nauja sąranga, kaip reikia susijęti struktūrinis investicinių fondus ir mm, sanglaudos politiką su Europos semestru. Ir rengiama e, nauja programa, didesnis sudarinamumas, tai yra mm, e, fondų ir finansinių priemonių sujungimas, tai yra nauji iššūkiai, naujos užduotis ir vėlgi reikia atitinkamo pasirengimo. Praktinio pasirengimo. Taigi, aš norėčiau, baigdamas pasakyti tai, ką mėginau pasakyti nuo pradžios. Komisija turėtų labai stiprų pagreitį suteikti ir pabrėžti ir nurodyti, su kokiais iššūkiais susijusi sanglaudos politika nuo e, pradžios, nuo, nuo, nuo apibrėžčių iki gyvendinimo. Reikėtų vis prisiminti 58 straipsnės ESP ir nuo A iki L išvardintos techninio pobūdžio priemonės, kurie, kurias komisija turėtų gyvendinti savo iniciatyvą, rengintis projektų gyvendinimui ir taip pat yra ir atlikti tyrimai, yra studijos susijusios su fondais ir taip pat yra sanglūdos ataskaita. Aš nebenorėčiau žimti jūsų laiko, tiesiog darau nuorodą į ponios Popins antrą ar trečią pasisakymą, kuris teigia kad reikėtų išklausyti, žinoti, kokie yra lūkesčiai. Ir jis e, kreipiasi į mus, sakydamas, dirbime kartu, bet dirbkime rimtai. Ir pateikime faktus, tikrus faktus ir realius iššūkius. Aš manau, kad šis darbas e, yra ir gali būti naudingas, jeigu mes atkreipsim dėmesį šitas naujas išvalgas ir dirbsime labai intensyviai, e, siekdami veikti naujus iššūkius. Ačiū. Dėkoju visiems dalyvavusiems, taip pat ir ponui Grėten iš auditorumų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad rytoj ryte mes kalbėsime apie Graikiją ir bus generalinis direktorius Metri. Ir čia svarbiausias klausimas bus kas, e, kokios, koks darbas atsirado po to, kai baigtos buvo įgyvendinti programos. Taip pat mes kalbėsime apie e, septynis prioritetinius projektus pagal struktūrinių fondų programą ir taip pat kalbėsime apie administracinius pajėgumus Graikijoje. Ir aš tikiuosi, kad mes šitos šiandieninės diskusijas jau pratesime rytoj, tik tai galbūt šiek tiek iš kitos pusės nagrinėsime. Taip pat mes e, bendrausime su komisarė Kretu ir e, mes jūsų vėl pas mus lauksime 2018 metų vasarį, ponė Kretin. E, mes E, pabandysime kiek įmanoma jums padėti. Aš tikiuosi, kad jūs e, laikote mūsų darbą naudingu. Dėkoju, kad atvykote. Posėdis baigtas. Susitiksime rytoj 9 ryto.